Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pasveikinti kuo nuoširdžiausiai jūs grįžusius po vasaros atostogų tiek e, Europos parlamento narius, tiek darbuotojus, tiek visus kitus, kurie yra šio salėje. Šiandieną e, turime daug ką nuveikti iki pietų. Taip pat prisiminsite turbūt e, vasarą Nicoje, Vokietijoje įvyko teroristiniai išpoliai, apie tai kalbėsime pagal ketvirtąjį darbo tvarkės e, punktą šiandieną, penktas, šeštas ir septintas darbo tvarkės punktai. E, prasidės, prasidės svarstymas jau 15 minučių anksčiau, aštuntas punktas taip pat bus svarstamas 15 minučių anksčiau, pusė dvyliktos, devintas e, punktas, patikrinimas prie išorės sienų, atidėtas dešimtas punktas e, balsavimas dėl kitų metų ES bendrojo biudžeto prasidės 15 val. o ne 15.15. .15. Nepamirškite savo balsavimo kortelių 15 val. Jeigu niekas neprieštarauja, e, keičiame darbo tvarkę atitinkamai ir ją tvirtiname. Toliau antrasis darbo tvarkės klausimas. E, kalbos Vertimas dėje, vertimas į kruatų, danų, suomių, estų, latvių, maltiečių ir galų kalbą nėra užtikrintas šiandieną. E, pono Julian King, kuris siūlomas kandidatu į komisijos nario postą atsakingą už saugumo sąjungą, e, m, veiks vėliau. Mes šiandieną per koordinatorių posėdį kalbėsime apie tą būsimą E, klausimą. Jūs tikriausiai prisimenate, kad Liepos 15 dieną taryba nusprendė pasikonsultuoti su parlamentu dėl Europos komisijos, e, dėl pono e, Julian King skirimo Europos komisijos nariu. Uh, Ir mes pasirinksime šiam klausimui, kaip sakiau, kuris vyks artimiausiamis savaitėmis ir koordinatoriai pasitars, kaip rengti šį klausimą. Aš norėjau informuoti visus narius, kad būtent taip dirbsime ir kad koordinatoriai priims atitinkamą sprendimą vėliau kartu su pirmininku sueiga. Jeigu niekas nenori nieko pasakyti, tai e, tuomet vėliau po koordinatorių posėdžio pranešiu nariams apie tai, ką nutarėme. E, noriu pasakyti, kad šiandieną salėje yra Alerabija Aldžezyros, e, taip pat e, kanalo operatoriai ir jie filmuos mūsų darbą. Toliau trečias darbo tvarkės punktas - posėdžio vykusio balandžio 7 dieną protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, laikome, kad protokolas patvirtintas. Kolegos, dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Deja, Reikia pasakyti, kad vasarą vėl e, matėme, išgyvenome teroristinius išpolius. Mes kalbėsime apie tai, apie išpolius Nicoje, Vokietijoje keisimės e, nuomonėmis su komisija ir pininkaujančia šalimi. Deja, pono Dekirkov e, nėra šiandieną, jis turi kitų įsipareigojimų, tačiau mane informavo jis taip pat, kad atvyks į vieną iš mūsų artimiausių posėdžių. Dabar norėčiau pakviesti komisiją pasisakyti, o paskui pirmininkaujančią šalies paprašysiu trumpai e, pakalbėti, pristatyti politinės diskusijas. E, E, galvojant pirmiausiai apie veiklą e, nukreiptą kovoti su terorizmu, aš turiu galvoje ir e, trišalės dėrybas. Dabar kviečiu poną Soreką pasisakyti apie išpolius ir taip pat apie kontekstą. Prašom, Luidži, sudėkim žodį pirmiam, o paskui pakviesiu uh, kolegas parlamento narius pasisakyti, pateikti klausimus, prašom kelti rankas, kurie norite užsirašyti sąrašą. E, Luigi. Dėkuoju pirmininkė. Labas rytas visiems. Labas rytas visiems e, gerbėms komiteto nariams. E, Džiaugiamės šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su parlamento nariais po labai sudėtingos tragiškos vasaros. Komisija labai daug dirbo dėl to, kad reikia tęsti mūsų darbus, rinkti informaciją, padėti valstybėms narėms, taip pat informuoti politikos sprendimų prieimėjus apie e, tai, kokiu priemoniu dėrėtų imtis. Aišku, kad grėsmės e, tebe egzistuoja, jos labai rimtos, taip pat mes galime vis tik pamatyti tam tikrų pokyčių. Jeigu atliktume pirmąją analizę vasaros įvykių, galime pasakyti, kad keičiasi profilis išpuolio. Keičiasi ir įtariamųjų teroristinė veikla profilis. Dabar jau kalbame ne apie ES e, piliečius, tik tai, bet apie trečiųjų e, šalių piliečius. Ir taip pat atsiranda radikalų, kurie niekuomet nebuvo išvykę į konflikto zonas. Matome, kad radikalėjimas sparčiai stiprėja. Viena iš išvadų, kurią galima jau dabar padaryti, yra tokia veikimo būdas keičiasi. E, konflikto zonų situacija suaktyvina tam tikrus veiksmus. Islamo valstybės skatina džihadistus veikti užsienyje taip pat. E, per komisijos e, vadovas Junkeris pasmerkė išpolius, išreiškė solidarumą su aukomis, su nukentėjusių ir aukų šeimomis ir taip pat sustiprintas komisijos ryštas e, paskelbti apie atitinkamas pastangas. Jūs, pirmininkė, e, minėjote, kad e, numatyta paskirti komisijos nariai atsakinga už saugimo sąjungą, kandidatas yra seras Julianas Kingas. Ir tai Tas skirimas e, atspindi komisijos sieki pasiekti pažangos, paspartinti e, siūlomų komisijos veiksmų įgyvendinimą pagal e, saugumo darbo tvarkę, ji paskelbta pernai balandžio mėnesį. Daug priemonių jau yra įgyvendinta iš jos ir aš trumpai vėliau pakalbėsiu apie tas įgyvendintas priemonės, bet taip pat siekiama uh, paspartinti veiksmų įgyvendinimą, kurie yra išvardyti 2016 e, m. balandžio mėnesio saugumo e, sąjungos komunikate. Ir e, seras Julianas Kingas, kuris siūlomas kandidatu, kartu su komisijos nariu Ambaramopolius, vadovaujant vicepirmininkui Timermansui, daug dėmesio skirs būtent šioms sritims. Mes manome, kad E, svarbiausias signalas Europos saugumo darbos arkės tebėra vertingas. Tai yra, kaip galima geriau panaudoti egzistuojančias priemonės, kad būtų galima pagerinti informacijos maitus, e, mainus ir užtikrinti bendradarbiavimą. Valstybių narių politinės. E, tų, tų valstybių narių, kurios išgyveno išpolius e, val, politinė valdžia, patvirtino, tai nereikia kol kas naujų teisėjų, kurios iniciatyvų, tačiau reikia geriau pasinaudoti egzistuojančiomis priemonėmis, kad būtų galima pagerinti e, informacijos mainus ir e, operatyvinę veiklą, veiklą kartu atlikti. Komisija yra pateikusi atitinkamų teisėjų, kurios pasiūlymų dabar e, teisės aktų prieimiai svarsto juos. Noriu paminėti tarp e, tų pasiūlymų direktyvą skirtą kovoti su terorizmu. Kitą savaitę bus pratestos triša, trišalės darybos. Taip pat e, siūloma e, pataisyti, pakoreguoti Šengeno sienų kodeksą. E, Tai yra teisės aktai, kurie mes tikėmės bus patvirtinti kaip galima greičiau ir tai turėtų padėti valstybėms narėms užkirsti kelią tolesniems išpolims. Pirminkė, labai trumpai norėčiau dar keletą žodžių tarti apie kitus klausimus. Komisija dirba šioje srityje ir ketina e, dirbti toliau per ateinančias keletą savaičių. Mes dirbame dviem kryptimis. Pirmiausiai išorės sienų stiprinimas, kitas dalykas saugumo stiprinimas Šengeno erdvėje ir kova su radikalėjimu. Radikalėjimas, e, kova su juo yra mūsų prioritetas. Kaip sakiau, procesai radikalėjimo trumpėje, mes matome, kad žmonės gali būti radikalizuoti per savaitės, o ne be mėnesius ir mes taip pat sustiprinome savo darbą su vietos bendruomenėmis. Kaip žinia, e, meistriškumo e, centras mūsų e, veikia 25 milijonai skirta jam. Mes taip pat dirbame su socialinė žiniasklaidos bendrovė viena ir labai greitai pranešime jums apie rezultatus kuriuo, kurių tikimės pasiekti. Taip pat dirbame su pilietinės visuomenės atstovais, siekdami E, įgyvendinti pilietinės visuomenės įgalinimo programą, kad užtikrintume, jog bendruomenės galėtų pačios e, užsimti kontranaratyvų. Ir tie visi dalykai yra mūsų diskusijų esmė. Mes e, viena vertus norime užtikrinti, kad egzistuojančios priemonės būtų panaudotos e, iki galo, taip pat reikia sustiprinti egzistuojančias struktūras. Ir komisija labai greitai pateiks naują pasiūlymą apie tai, kaip sustiprinti Europos kontraterorizmo e, centrą. Jisai aiškiai jau dabar užtikrina pridėtinę vertę. tą pademonstravo e, speciali grupė e, Fraternité Prancūzija ir Belgija. Jie yra su būrus taip pat turime e, aukšto lygio specialią grupę, kuri užsima informaciją ir, kaip sakiau, mums labai svarbu sustiprinti saugumą Šengeno erdvėje. Visai neseniai dvi valstybės narės, pirmiausiai Prancūzija ir Vokietija, pasakė, kad reikia dirbti toliau šioje srityje, jau būtų užtikrinta, kad teisės saugos struktūros galėtų greičiau sureaguoti ir taip pat reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybinių mastų ir komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą labai greitai šioje srityje. Mes taip pat sustiprinome darbą, e, siekiant kovoti su e, neteisėt ta, e, su kontrabanda šaunamųjų ginklų, dirbame su Europolu, taip pat komisijos ekspertai, e, su valstybių narių ekspertais e, artimuosiuose rytuose lankėsi, surengė keletą misijų vasarą, taip pat siekėme sustiprinti darbą su Vakarų Balkanų šalimis, Turkija ir tikimės, kad greitai galėsime jums pranešti apie teigiamus rezultatus. Galiausiai, kaip sakiau, e, teroristų veikimo būdas keičiasi ir mes planuojame visą eilę naujų iniciatyvų siekiant pritaikyti susiekimo technologijas. Tai yra mm, naujas rytis, e, kurioje siekime dirbti, kur kelia surūpnimą. E, Pirminkė, man dabar bus įdomu išklausyti parlamento narių. Uh, nuomonę ir aš e, vėliau jums pranešiu apie mūsų darbo rezultatus. ir e, apribendrinsime jūsų mintis prieš pateikdami naują pasiūlymą. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems, labas rytas geriems nariams. Kalba ponas Simonak. Jūs visai teisingai pastebėjote, kad įvyko vasarą baisus teroristiniai išpoliai, nuo kurių nukentėjo keletas valstybių narių. Mūsų nuomonė tai reiškia, kad mums reikia dirbti sparčiai, kovojant su terorizmu ir tokiais susijusiais reiškiniais kaip radikalizavimas. Taip pat norėčiau išreikšti įsitikinimą, kad mums reikia e, vieniem padėti e, tarpusavyje ir paremti vieniems kitus. Saugumas, įskaitant kovą su terorizmu ir radikalėjimu, yra vienas iš didžiausių uždavinių ES šiuo metu, taip mano pirmininkaujanti e, šalis ES valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių. E, kalbama apie informacijos mainus, sienų saugumo stiprinimą, e, sutelkimą interneto paslaugų e, teikėjus ir reikia taip pat įmantis priemonių iš, užtikrinti solidarumą ir pagrindinių teisių apsaugą. E, Po išpolių Briuselėje šių metų kovą, tuo metu Niderlandai pirmininkavę, siekia sustiprinti kovos terorizmų priemonės, ypač skatinti e, duomenų bazių tarpusavio saveikumą ir informacijos mainus. Mes tai remiame. Ir taryba birželį patvirtino atitinkamą veiksmų planą ir taip pat yra atitinkamos įgyvenamos komisijos iniciatyvos. Ir šioje srityje mes, atsižvelgdami tuos sprendimus ir dokumentus, dirbsime, tai bus mūsų prioritetas. Europos kontraterorizmo centras e, įkurtas Europole šių metų pradžioje. Ir ten yra taip pat e, specialus interneto e, centras ir kiti padaliniai, kurie skirti už sustiprinti kontrateroristinės veiklos e, veiksmus. Komisija jau yra minėjusi, kad kova su radikalizavimu visais ligmenimis yra dar vienas labai svarbus uždavinys kovojant su terorizmu. Mes esame pasirengę dirbti e, artimai glaudžiai su komisija ir kitais veikėjais šioje srityje. Taip pat norėčiau pritarti komisijos atstovui dėl to, kad keičiasi radikalų profilis, kad žmonės radikalizuojami kur kas greičiau, socialinė žiniasklaida vaidina labai nemenka vaidmenį šiame procese. Todėl aš manau, kad mūsų dalyvavimas, bendarbiavimas su interneto paslaugų teikėjais, interneto e, bendrovėmis yra labai svarbus. Mes labai daug ko tikimės iš interneto forumo, kuris buvo pradėtas pernai gruodžio mėnesį. Taip pat siekiame, kad mm, daug rezultatų pasieks e, sustiprintas tinklas, kuris skleidžia informaciją apie e, galimą radikalizavimą. Aš taip pat galiu pasakyti, kad mes daug dėmesio skirsime e, galimybę panaudoti egzistuojančias priemonės ir struktūras, kaip galima geriau Ir kaip jau komisija yra pasakiusi, e, yra pateikta ir nagrinėjami keletas teisėkoros dokumentų. Mums atrodo, kad šiame kontekste tai yra ypatingai svarbu. Pasiūlymas dėl direktyvos skirtos kovoti e, su terorizmu kalba apie naujas terorizmo formas, pavyzdžiui, užsienio kovotojų e, reiškinį. Ir e, tai susijęs su, bus su naujų teisėkros procesu. Mes tikimės dirbti aktyviai ir e, tikimės, kad bus e, galima greitai pasiekti susitarimai rezultatų. Taip pat norėčiau paminėti e, kovą su teroristinės veiklos finansavimu ir pinigų plovimu. Tai yra dar vienas klausimas, kuris mūsų, kaip ir minkaučio šalies darbotvarkė, yra bene vienas iš svarbiausių. Komisija pateikė pasiūlymą pakeisti ketvirtąją direktyvą skirtą kovoti su pinigų plovimu ir siūloma sustiprinti e, sąlygas dėl informacijos atskleidimo apie e, galutinį faktinį e, savininką, sustiprinti tam tikros fiskalinės žvalgybos funkcijas ir atitinkamus padalinius techninių e, lygmenių prasidėjo jau pasiūlymų vertinimas ir aš manau, kad galima per ateinančią savaitę bus pasiekti nemažai pažangos. Mes negalime e, dabar pasakyti, kai baigsis darybos, kurios vyksta šiuo metu, tačiau galime pasakyti, kad svarbiausiai komisijos pasiūlymo elementai valstybių narių buvo sutikti palankiai ir mes labai tikimės, kad Europos parlamentas laikysis panašios pozicijos. Dėl direktyvos E, skirtos kovoti su šaunamųjų ginklų kontrabanda pasiūlymą noriu pasakyti, kad pasiektas politinis sustikimas, e, siekti politinio sustarimo iki e, šių metų pabaigos, iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Ir dar norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantys šalis uh, yra pasirengusi siekti, kad Frontexo nauji įgaliojimai būtų iki šių metų pabaigos visiškai įgyvendinti. Mes manome, kad tai bus labai svarus indėlis užtikrinant vidaus saugumą. E, tuo ir apsiribosiu, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami nariai, aš e, norėčiau išgirsti dabar jūsų pastabas ir galbūt klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Mes e, šį klausimą įtraukėme į darbo tvarkę tam, kad užtikrintume e, diskusiją apie e, teroristinius išpolius šią vasarą. Nuo paskutinių mūsų posėdžių, bet lygiai taip pat norėjome pasirūpinti, kad turėtumėm laiko aptarti e, priimamus teisės aktus, vykstančius dialogus. E, E, pavojus organizuojant tokias diskusijos yra tas, kad e, ji labai išplis, nes iškils labai daug klausimų ir temų. E, tai aiškiai parodė jau pasisakusieji kolegos, mes apam nepaprastai plačią sritį. Ir dabartiniai teisės aktai bei du įvykę incidentai verčia mus plačiai diskutuoti. Todėl aš dabar raginčiau kolegas uh, E, koncentruočiau pasisakyti. Galbūt išskirkite pagrindinės jūsų mintis, kad e, galėtumėm sužinoti naujausias jūsų, e, naujausias jūsų pamastymus. Mes norim sužinoti, kokia yra parlamento pozicija dabartinėje diskusijoje ir išsiaiškinti. kokia yra mūsų komiteto mm, poziciją dėl teroristinių išpolių ir dėl priimamų teisės aktų. Kolegams suteiksiu žodį taip, kaip uh, užsirašėte tą pačią seką. Pirmiausia, ponė Karatsa. Labai ačiū, kolegos. Tikiuosi, kad jūs gerai patostogavote. Aš, kaip ir kiti kolegos, noriu uh, pasmerkti teroristinius išpolius Prancūzijoje, Vokietijoje, Turkijoje ir pademonstruoti solidarumą su žmonėmis, kurie uh, E, nukentėjo. Aš remiu komisiją, e, kurie sakė, kad reikia stengtis tarp valstybių narių dalintis atsakomybę, geriau bendradarbiauti, kovoti su radikalizacija. Nerima kelia tai, kad radikalizacija tik auga ir man natūraliai iškyla klausimas, ką Monikos pranešimo kontekste galime padaryti, kad sustiprintume kovą su radikalizacija. Ypač, kai kalbam apie internetinę radikalizaciją, taip pat veiksmus vykstančius karėjimuose. Ar valstybės tarės pakankamai bendradarbiauja? Jūs paminėjote Europolą. Mes rėmė e, e, naująjį antiteroristinį sektorių, kuris yra įsteigtas Europole. Ką būtų galima padaryti? Būtų labai gerai, jeigu komisija ir pirmininkaujantį valstybę išgirstų šias diskusijas. Toliau Dalvų. Si, euh, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą ir komisijos ir tarybos atstovams. Europos komisija kalbėjo apie bendrą Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyvą susijusią su Europos vidaus saugumo situacija. E, turiu konkrečių klausimų. Tam susitarime tarp abiejų šalių yra numatyta šalių išorės sienų kontrolė, pasidalymas tarp valstybių narių informacija ir panašiai. E, jūs kalbėjote apie komisiją, bet tarybos atsakymo negirdėjau. Komisija sakosi dirbanti, e, kad galėtų pateikti atsakymus į klausimus. Norėčiau paklausti, ar jūs mąstote apie tokius atsakymus, kuriuos jau parengė abi šalis, ar bus uh, dirbama kartu siekiant užkirsti kelią kovai su uh, E, sukčiavimų susijusių su dokumentais ir ar bus bandoma visų subjektų atsakomybę e, nustatyti pagal e, nustatytus tam tikrus kriterijus. Aš taip pat norėčiau išgirsti daugiau detalių apie Europos kovos su terorizmu centrą Europolo viduje. Norėčiau paklausti, ar tos valstybės dvi narės labiau remiasi Schengeno e, sistema ar kitomis europinėmis duomenų bazėmis. Gal galėtumėt patikslinti šiek tiek daugiau, e, kaip kartu bendradarbiauja e, už saugumą atsakingas komisaras ir komisaras Avramopolus. Ačiū. Lopez Aguilar, please. Kolega Lopez, Kolega Lopez Aguilar, prašau. Thank you, Chair. I would also like to... Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti komisijai už šį pranešimą, šią e, svarbiausią, sudėtingiausią temą. Ir aš pasinaudoju progą, kad išreikščiau savo solidarumą ir susirūpinimą dėl teroristinių išpolių, ypač Turkijoje, gausėjimo. Tai kelia nepaprastai didelį galvos skausmą. O mano klausimas komisijai būtų e, skirtas E, radikalizacijos reiškiniui. Mes nuolat kalbame apie radikalizaciją. Ką tas terminas reiškia? Kirčiausiai procesą, kuris eiliniam piliečiui e, reiškia virtimą teroristu. Ne potencialių teroristų, bet tikrų teroristų. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra deradikalizavimo patirtis. Yra valstybių, kurios deradikalizavimą jau yra organizavusios ir, ir labai daug buvo kalbama apie jų sėkmės pavyzdžius. Ar galėtumėt pateikti pavyzdžių, kaip kovojame su radikalizacija per visuomeninės programas, švietimo programas, valstybėse narėse kaip integruojami e, sudėtingi atvejai. Ar galima vieniems iš kitų pasimokyti? Ar yra galimybių, kad e, deradikalizacijos e, veiksmai pasitarnautų kaip pavyzdys kitoms valstybėms narės? Aš norėčiau sužinoti iš vidaus, kaip suprantamas radikalizavimas ir deradikalizavimas. Ačiū, kad klausai kalbėjot, ponė Intvelt. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijai ir pirmininkančiai valstybei Pirmas mano klausimas jau labai daug kartų teiktas. Kada komisija ir taryba, gal ponas prieš mane galėtų pasitraukti? um, the evaluation. When will the Commission and the Council actually start? E, įvertinimo procesas. Kada taryba ir komisija pradės įvertinti priemonės, kurios per pasarosius 15 metų priimtas? Kada įvertinsime jų įgyvendinimo mastą ir veiksmingumą? Kalbant apie veiksmingumą, aš manau, kad dabartinės kovos su terorizmu strategijos yra ypač neefektyvios. Aš nenoriu vartoti žodžio žlugusios. Bet man šis procesas primena kovą su narkomanija, kuri irgi yra iš esmės žlugusi. Uh, Komisija ir taryba iki šiol atsisako imtis bet kokių verting, reikšmingų vertinimų. Bet čiagi mes kalbame apie savo saugumą, turim žinoti, ar mūsų taikomos priemonės yra prasmingos. Įgyvendinimas. Anksčiau jau šiais metais mes balsavome uh, dėl kontroversiškos ES PNR direktyvos. Aš norėčiau sužinoti, kiek yra pasiekta ją įgyvendinant. Prieimimas buvo vykdomas skubotai parlamente ir aš norėčiau sužinoti, kas dedasi valstybės narise. Monika Holmeier purto galvą matau. Betgi labai svarbu būtų išsiaiškinti su valstybėmis narimis, kiek jos yra įgyvendintos, kodėl viskas taip skubiai buvo padaryta. Dėl radikalizacijos, pirmininkė, mano paskutinis klausimas. Aš norėčiau sužinoti, vasarą matėm visą eilę išpolių ir kas kart jie buvo įvertinti kaip teroristiniai. Komisija sakė, kad e, išpolių pobūdis keičiasi. Aš nesu ekspertė, bet aš norėčiau sužinoti, ar būtų dabar ne per daug kvaila kiekvieną išpolį iš karto įvardinti kaip teroristinį išpolį, nes islamiškoji valstybė kiekvieną išpolį įvertina kaip savo pergalį. Ir kartais man atrodo, kad mes greičiau susidurėme su e, psichinių problemų turinčiais asmenimis, kurie e, e, islamiškosios valstybės veiksmais pasinaudoja kaip pretekstu. E, mes įvardiname tai kaip terorizmą, leidžiame tik islamiškai valstybei pasiskelbti kaip sėkmingai veikiančiai. Thank you, uh, Chair. Um, I have two... Ponas Albrecht, ačiū pirmininkė. Du klausimus norėčiau pateikti. Visų pirma, norėčiau paminėti uh, Prancūzijos ir Vokietijos vidaus reikalų ministrų bendrą iniciatyvą, o mano klausimas skirtas ir komisijai ir tarybai. Kaip e, tai suderinama su jūsų planais ir šie du ministrai numatė tam tikrus pokyčius, kaip jie galės būti traukti į jūsų darbo kalendorių. E, šiame dokumente ir pirmininkančios valstybės e, įvardinti aspektai rodo, kad Frontex e, deklaruoja ženklų vidaus saugumo pagerėjimą. E, kalbama, kad ESTA turi veiksmingai funkcionuoti, kalbame apie įvažiavimo, išvažiavimo sistemos pagerinimą, oro uostų kontrolės pagerinimą, bet mer, ar mes čia kalbame apie tokius pat pažeidėjus, nes man susidaro įspūdis, kad didžioji dalis pažeidėjų nėra tie imigrantai, kurie važiuoja į ES tam, kad teroristinius išpolius organizuotų. Teroristiniai išpoliai buvo organizuoti žmonių, kurie jau gyvena ES, kartais netgi turi ES pilietybę arba yra čia sukaupę nemažai patirties. Tuo mes e, tek supainiojame šią problemą su sienų apsaugos klausimais. Ar jūs nemanot, kad mes per daug toli einame kalbėdami apie pasienio kontrolės tikrinimą? žymiai daugiau turėtų būti dirbama ES viduje. Ir jeigu kalbame apie koordinavimą, valstybių narių čia atsakomybė. Ar mes kalbame apie jų veiksmų tarpusavio koordinavimą, ar apie tai, kad kažkas už jas tai koordinuos. E, kalbame apie privalomas koordinavimą ir keitimas informaciją taisyklės. Ar to iš tiesų reikia? Ir paskutinis pasibėjimas dėl radikalizacijos. Marija Koraca Bilt apie tai kalbėjo, kai kalbama, pažiūrėjau, apie kalėjimus Norėčiau išgirsti iš valstybių narių, ar jos numato e, nagrinėti klausimą, kaip įveikti radikalizaciją kalėjimuose visoje Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad tai yra būtina daryti. O kalbant apie internetą, e, Demezier ir Kazinov e, dokumente e, nėra aiškiai parašyta, e, kad e, ne internetinės bendrovės turi rūpintis e, saugumu, interneto saugumu. Tam yra teisės saugos institucijos, oficiali valdžia. Jis turi būti atsakinga už piliečių saugumą. Ir čia reikia pateikti realų konkretų pasiūlymą, kaip pagerinti policijos administravimą šioje srityje. Kolegė Ernst. Kolegė Ernst. Dėkoju. Šiuos pastaruosius mėnesius e, man kilo daug klausimų dėl ateities. Tikimasi, kad e, vienas ar kitas dalykas nenutiks mums. Tačiau, kaip žinia, terorizmas yra tokia problema, kuri prie sienų nesustoja. E, Vokietijoje mums taip pat tenka šio pobūdžio problemą spręsti. Kaip galima sutrukdyti tokius išpolius įgyvendinti? Sunku. Nes jeigu kai kas negaili savo gyvybės, pasiruošęs ją atiduoti išpoliui įvykdyti, tai nedaug lieka būdų užkirsti kelią tokiam išpoliui. Tačiau šį beitą padaryti galima, tai todėl buvo priimta šalyje tam tikri sprendimai, nuspręsta dėl priemonių, yra priemonių paketas kovai su terorizmu, Ir visą tai reikia atidžiai išnagrinėti, kokios tos priemonės yra naudingos, kokiu rezultatu padėjo pasiekti, ar jos tikrai efektyvios. Be abejo, ta, tokį įvertinimą atlikti yra būtina. Na, nesakau, kad viskas yra blogai tame priemonių pakete. Tiesiog reikia atlikti tam tikrą inventorizacinį darbą. Kalbėjom apie radikalizavimą. Tai yra kitas elementas ir net pats paprasčiausias. Girdėjau daug dalykų minint Kai kas, pavyzdžiui, kalba apie e, imamų turimą informaciją, apie mokymą, tiksliau, imamų, e, jų rengimą mūsų šalyse. Mes palaikome savo šalyje ryšius su islamo išpažinėjais. Tačiau reikia, kaip jau sakiau, atlikti tą inventorizacinį darbą, pasiaiškinti daugiau e, detaliai visą situaciją. Ir galbūt atsiras kažkokių naujų elementų. Aišku, yra tokių, kurie gailauja dėl padarytų blogų darbų ir mums padeda. E, taip pat reikia e, kelti terorizmo finansavimo klausimą pakartotinai. Tai yra labai irgi aktualus mums visiems elementas, tas būtent tas finansinis aspektas. Turime diskutuoti su tokiamis šalimis kaip Saudo Arabija, Kataras, Turkija, Turime kalbėti su jomis apie terorizmo finansavimą ir turime aiškintis, kokiosgi šalis palaiko teroristus juos finansuodamas. Taigi dal, yra numatytų dalykų ir priemonių, tačiau, kaip jau sakiau, reikia atsirinkti, kas yra kas, kas iš tikrųjų veikia. Būtent šio pobūdžio darbą turime atlikti. Taigi klausimų daug, e, situ, tačiau jie nėra labai aiškus, nes situacija nėra aiški. Na, bet kokiu atveju labai džiaugiuosi tuo, kad ši diskusija pagaliau prasidėjo. Ačiū, kolegė e, Demajer. Dėkuoju, pirmininkė kolegos. Pirmiausia, išklausiau kolegę Sofi Intvelt. Aš nežinau, ar teisingai suprasta buvo tai, ką jinai sakė vyko trys išpoliai skirtingose šalyse. Patys išpoliai buvo labai skirtingi. Jų negalima net lyginti tarpusavį. Tačiau šiandien Ne dėl to juk reikia pradėti plakti krūvon E, tam tikrus dalykus, tiksliau jų negalima kartu suplakti vieną. Tiesiog turime gerinti savo situacijos analizę ir parinkti tinkamesnės priemonės kovai su terorizmu. Ir man atrodo, yra laikas apie tai plačiai kalbėti. Strategijos, procedūros ir metodai labai skirtingi. Jos nuolat keičiasi. Valstybės turi prisitaikyti prie jų, mes patys turime savo strategiją nuolatos keisti. Aš porą kartų lankiausi Prancūzijoje. Ir turėjau progą susitikti su saugumą užtikrinančių struktūrų darbuotojais. E, buvo pasakyta, kad strategiją šioje srityje teko keisti. Nesakau, kad viskas ten dabar yra tobula, E, tačiau, ne, nors ir žinom, kad gal visiems išpoliams kelių ir neužkirsim, tačiau būtina optimizuoti pasirinktą strategiją, stengtis taikyti geriau viską. Mano šalyje, kai vyko du paskutiniai išpoliai, man kilo visai eilė klausimų. Pirmasis būtų susijęs su ginklų atsekamumu. Kiek pasiekta šioje srityje? Vyksta išpoliai, jų buvo e, ne vienas ir visą laiką tie ginklai buvo lengvai įsigyti tų teroristinių aktų vykdytojų. Galbūt būtų galima numatyti geresnį saveikumą, e, kurti būtų galima duomenų bankus, labiau keistis duomenimis, kad būtų galima užtikrinti tą geresnį ginklų atsekamumą. E, vyko taip pat išpolis, kuris nebuvo teroristinis, kuriam viso labo 17 metų, kuris ginklą gavo na, pernelyg lengvai, sakyčiau. Nepaisant to, kad pats buvo labai jaunas, tad iš tikrųjų klausimų kyla daug šios rytyje. Jeigu paaugliui ginklą įsigyti yra lengva, tai įsivaizduokite, kaip lengvai tos ginklus gauna teroristai. Tai štai, toks ir būtų mano klausimas, ginklo atsakomumas. Antras aspektas. Kaip atskirti tuos, kurie e, piknaudžiauja, e, apsimetę migrantais atvyksta į Europą ir e, atvyksta teroristinių išpolių vykdymo tikslais. Kaip jūs atskirti nuo tikrų migrantų? Be abejo, yra pabėgėlių, pabėgėlių, tačiau kiti atvyksta turėdami, kaip jau sakiau, blogų tikslų. Tai kaip juos visus atskirti? Žinomi bendų teroristai, kurie, pavyzdžiui, infiltravosi į migrantų srautus, kad galėtų atvykti čia išpolius vykdyti. Žmonės bijo, nes ne visada lengva tą skirtumą padaryti, ką galėtų nuveikti Frontexas šioje srityje, kai būtų galima lengviau atskirti vadinamosius m, užsienio kovotojus. Tai štai tokie du klausimai man kyla. Radikalizavimas ir deradikalizavimas, tai viena. Jeigu potencialus išpolygdytojai nežinomi, e, sunku tam užkirsti kelią. Jeigu neišeina jų identifikuoti, tad e, prieš tą reiškinį labai sunku kovoti. Praktiškai net nelabai įmanoma kaip būtų galima sutrukdyti radikalizaciją, kaip būtų galima paskatinti deradikalizavimą. Štai svarbus klausimai, kur turime siekti pažangos. Ačiū. Kolega, kolegė Sipel, ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį. Pirmiausia, noriu kreiptis į tarybą ir komisiją. Ačiū abiejų atstovams, kad paminėjo tos problematikos svarbiausius aspektus. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė Europos komisijos atstovai. Ir pritariu, kai Europos komisija sako, jog turime susitelkti prie tų sprendimų, kurie jau buvo neseniai priimti. Kai kurie buvo priimti šiek tiek seniau, būtina įgyvendinti tai, kas buvo nuspręsta. Jeigu sprendimai neįgyvendinami, tai irgi reikia reaguoti. Būtina, kad priemonės būtų perkeltos į nacionalinį teisyną, būtina, kad jos būtų iš tikrųjų įgyvendintamos valstybių ir valstybėse. Būtina, kad sprendimai duotų tam tikrus rezultatus. E, keitimasis informacija taip pat yra ypatingos svarbos dalykas. Nacionalinių struktūrų bendradarbiavimas taip pat turi gerėti, nes jis taip pat yra labai svarbus. Ar kalbėtume apie kovą su organizuotų nusikalstamumu ar su terorizmu, abiem atvejais tos struktūros turi bendradarbiauti sklandžiau. E, teroristai keičia savo strategijas. R radikalizavimas pasitelkiamas labai dažnai. Šiuose, šioje srityje reikia ko, taip pat bendradarbiauti, kovojant su šiais reiškiniais ir keistis informaciją. E, būtina kuo greičiau tokius e, reiškinius atskleisti, kad būtų galima jums užkirsti kelią. Turiu klausimą Europos komisijai ir taip pat tarybai, kurios valstybėms narėms. Kągi mes neseniai galėjome konstatuoti. Kai kas iš tų teroristų, iš tų radikalizuotų žmonių yra labai jauno amžiaus. Ar tai yra nauja? Pastaraisiais metais mes pastebime tą jauną amžių. Ar galiausiai tie teroristai yra visokie ir vyresni ir jaunesni, bet e, tenka pastebėti, kad tų radikalizuotų teroristų vyresnių skaičius mažėja, jų amžius vis jaunėja. 2016 metais Europos komisija savo ataskaitoje e, teisingai pabrėžė prevencijos ir deradikalizacijos svarbą. Būtų įdomu sužinoti, kokie elementai e, buvo pastebėti papildomai dėl to, kas yra tie jauni žmonės vykdantis teroristinius išpolius. Ar buvo investuota kiek nors ir kiek į prevenciją valstybėse narėse kovai su terorizmu? Ačiū. Pone Sargentinį. Dėkuoju. E, visuomet kalbama apie tai, kad bandoma ieškoti kažko, kai yra. Kai bandai ieškoti savo kontaktinių lešių ir pasitelki šviesą, jeigu nėra šviesos, nerasi e, tų pamesto lešio. Ir e, dabar po teroristinių išpolių kalbama apie sienos kontrolę. Kaznev apie tai kalba kiti, bet e, tie, kurie Normandijoje, Prancūzijoje užpuolė kunigą ir jį nužudė, Vienas iš tų užpuolikų norėjo vykti į Siriją, buvo, jis buvo sulaikytas ir gražintas į Vokietiją, paskui e, antrą kartą, kai jis bandė pakliūti į Siriją, Turkijoje buvo sulaikytas, gražintas, jis buvo, e, jam buvo pritaikytas namų areštas, uždėta elektroninė apyrankė, tačiau jis vis tiek uh, įvykdė savo nusikaltimą. Ir tai, tai nesusijęs su sienų apsauga, bet su tuo, kas vyko jo galvoje, su radikalėjimu, radikalizavimu. Jeigu mes kalbam apie tai arba apie uh, Mm, atvirkštinį reiškinį, mes turime galvoti, kaip tai padaryti realiame gyvenime mūsų visuomenėse. Ir aš norėčiau galbūt pasakyti kažką nedraugiško, bet pasakysiu štai ką. Jeigu mes pasarasis visą savaitę Europoje e, kalbame apie tai, e, ką moteriams dėvėti paplūdimiuose ir raginame tas moteris e, keisti savo aprangą, tai nepadeda nei visuomeniai, nei Prancūzijai, nei e, kam nors kitam, bet e, Islamo valstybė paprasčiausiai gali to pasinaudoti ir kalbėti apie tai, kaip mes neteisingai elgiamės su musulmonais. Mes e, turime kovoti su tais, kurie nori renkti išpolius, bet taip pat turime galvoti, ką daryti, kaip e, užkirsti kelią radikalizavimui Mes matėme, kas įvyko su šali Abdo vėlesnių teroristinių išpolių metu. Matėme, kad jauni žmonės būtent ES buvo radikalizuoti ir mes turime kaip tik kovoti su tuo. O e, deradikalizavimo programos kol kas visiškai neužtikrina rezultatų. Toliau e, direktyva E, skirta kovoti su e, pinigų plovimu. Pirmininkaujančios šalies atstovas apie tai kalbėjo, aš esu viena iš pranešėjų. Šiuo klausimu taip mes turime paspartinti darbus, tačiau vargu ar jums pirmininkaujant pavyks e, ką nors padaryti, galbūt sausio pabaigoje tik tai. Ir aš norėčiau kai ko iš jūsų, pavyzdžiui, kai bus rengiami pakeitimai, aš norėčiau išgirsti iš jūsų kad būtų pademonstruota, pavyzdžiui, kaip teroristinės veiklos finansavimo susiekimas leidžia nustatyti teroristus. Iki šiol teroristiniai išpoliai yra nepaprastai pigiai, taip sakant, surenkti netgi rugsėjo 11-osios išpoliai. Tiksliau, skirtingai nuo e, kovo 11 rugsėjo 11-osios išpolių. Mm, pati islamo valstybė taip savo teritorijoje naudoja daug pinigų, bet Europoje yra kitaip. Ir aš nežinau, kaip ta direktyva skirta kovoti su uh, pinigų plovimu gali leisti mums e, nustatyti teroristus. E, galiausiai, pirmininkė, aš sutinku su Monika Holmaier. Iš tikrųjų yra absurdiška, kad jaunas žmogus gali įsigyti ginklų internetu pirkdamas. Mes turime stiprinti mes stipriname teisės aktus, e, kurie skirti griežtinti galimybę įsigyti ginklus, riboti ją, bet ne visuomet teisingos parlamento pusės palaiko pasiūlymus. Pane Činičiai. Dėkoju. Ačiū e, tarybos ir komisijos atstovams už jų pozicijos išdėstymą. Tenkia kalbėti apie, apie realybę tokią, kokia yra. Terorizmas yra saliginai naujas reiškinys, labai sunku numatyti tuos išpolius, sunku dėl to su tuo reiškiniu kovoti. Mano supratimu, ta kova ne, ne, ne tiek reikalinga yra represijų, kiek prevencijos, jei norime kovoti sėkmingai. Pirmiausia, prie pre, prevencijos turėtume dirbti E, mano kolegos jau kalbėjo apie šiuos elementus dar iki manęs. Suprantama, aš žinau, kad dirbama yra daug, dirbama daug teisėkūros darbo, Europos parlamentas įneša savo indėlį į visą tai. Tačiau aš turiu štai kokį klausimą. Ar žvelgiant į prevencijos perspektyvą ir mano supratimu, Tai yra vienintelis būdas realiai spręsti terorizmo problemą. Aš, aš šioje srityje nereikėtų parengti europinę strategiją, kurios tikslas pirmiausia būtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp žvalgybos tarnybų ir kad būtų keičiamas informacija. Nes tai yra prevencijos rytyje geriausios priemonės kovai su terorizmu. Tad mano klausimas būtų toks, ar manote, kad yra pakankamai žmogiškųjų išteklių ir ne tik žmogiškųjų, kurie skiriami agentūroms ir struktūroms, kurių darbas yra kovoti su terorizmu. O gal reikėtų čia taip pat kažką pakeisti. Na ir paskutinis klausimas, apie kurį palyginus kalbama nedaug. Tai yra poreikis stiprinti kovą su terorizmu. kovojant su organizuotu nusikalstamumu, bet kokio tipo. Ar mes kalbėtume apie neteisėtą finansavimą, apie prekybą nelegalią ginklais. Visi tie dalykai neša pelnus teroristams. Ar galėtume gauti daugiau informacijos apie šį aspektą? Dėkuoju jums. Ponas Šiorovský. Děkuji, vážení kolegové, za vaše příspěvky. Velmi pozorně. Dėkoju. Klodai ir ačiū kolegoms už pasisakymus. Aš labai atidžiai klausiausi diskusijos, išklausiau pirmininkaučio Slovakijos atstovų, išklausiau komisijos atstovų, o dabar norėčiau pasisakyti ne tiek kaip politikas, bet labiau kaip asmuo, kuris psichologiškai psichologiniais aspektais tų išpolių domisi. Tie mūsų matyti išpoliai yra siemi dviejų bendrų elementų. Pirmiausia, frustracijos. Nesvarbu, ar tie žmonės ilgai gyveno Europoje, ar jie atvyko neseniai su migracijos viena ar kita banga, kai kurie jau yra trečios kartos žmonės gyvenantis čia Europoje. Visais atvejais tai buvo frustruotų žmonių, frustraciją jaučiančių žmonių vykdyti išpoliai. Tie žmonės jaučia spaudimą. Ir jų galva geriausias dalykas jų problemų spręsti yra imtis veiksmų vykdant teroristinius išpolius. Švietimas, kitas aspektas. Dažnai tie žmonės e, yra menkai išsimokslinę ar ir, ir mokyklą su spragomis pabaigę. Tad čia irgi yra problema ir turime žvelgti, kaip dirbti su šiomis rytimis. Turime daryti viską, kad tie frustracija jaučiantis, su švietimu menkai kontakto turėję žmonės e, galėtų rasti savo vietą. Pavyzdžiui, Molenbekė galima pamatyti daug tų frustraciją jaučiančių žmonių. Kai kurios moteris sako, jos kalba apie savo padėtį. Aš lankiausi pabėgėlių stovyklose Libijoje ir, ir kitur. Ten e, moteris kalba apie tai, kad buvo privartaujamos. Buvo pas, pasakyta, kad yra tokių žmonių, kuriems yra 13-14 metų, kurie e, iš e, nevyriausybinių organizacijų dirbančių vietos atstovų prašo prezervatyvų. Tad štai, pažiūrėkime, ko, ko, kokia ateitis laukia tų jaunų žmonių. Manau, kad reikia naujų, naujo požiūrių, naujų strategijų. Turime laikyti savo įsipareigojimų Europos Sąjungai. Prancūzijos vyriausybė viena problemų juk neišspręs. Kroatijoje štai pavyzdžiui matome, kad pereinančių sienas, kertančių sieną yra daug, nes šalis nesilaiko, kaip turėtų įsipareigojimų saugoti ES sienas. Kolegos, nesuklyskim, turime dirbti kitaip ir turime pagalvoti apie tai, ar to, ką mes darome, pakanka. Man atrodo, turime keisti savo strategiją kaip valstybė narė. Pone Spinelį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Europos komisijos ir tarybos atstovams. Jie labai aiškiai e, kalbėjo apie radikalizavimo modelio keitimas. Ir čia turiu keletą klausimų. Aš gyvenu Prancūzijoje. Pastudijavau tos šalies kai kurios elementus, kurie man pasirodė įdomus. Mano klausimas būtų toks. Užsienio kovotojų vaidinamas vaidmuo, kai vykdomi šie išpoliai. E, jų svarba regis mažėja, tuo tarpu islamo valstybė regis remiasi tam tikromis mažomis struktūromis, kurios jau yra įsisteigusios e, Europos valstybėse. Išpolius kartais vykdo ir asmenys, kurie mm, nėra sveiko proto, e, kuriuos islamo valstybei pavyksta paveikti, nors jie nėra islamo valstybės kovotojai. Prancūzijoje, pavyzdžiui, e, sakoma, islamo valstybė sako, kad teroristų iš užsienio nebereikia, nes jų pakankamai jau yra pačioje šalyje. Tad mano antras klausimas būtų toks. Tai kaip mes turėtume ginti teisinę valstybę, nes juk problema regis jau persikėlė pas mus. Ir vėl kalbu apie Prancūziją ir turiu klausimą komisijai. Kaip reaguoti į šią bendrą tendenciją? E, Prancūzijoje dažnai migrantai tiesiog stigmatizuojami, kaip ir islamas. E, suplakami krūvon visai skirtingi klausimai. Saugumo užtikrinimas ir toks klausimas, kaip pavyzdžiui, e, burkos nešiojimas paplūdimi, tai neturi nieko bendro su uh, islamu ar su, su, saugumo, arba su mūsų aptariama saugumo situacija. Tad man kyla toks klausimas, ar Europos komisija neturėtų išnagrinėti situacijos koordinuodama savo veiksmus ne tik su vyriausybėmis, vidaus reikalų ministrais, bet taip pat ir su teisėjais, kurie dirba teismuose. Nes Prancūzijoje dėl burkos priimtas e, sprendimas teismo yra labai įdomus. Nes viena vertus yra atskiriami saugumo dalykai. Ir kita vertus valstybės principai kurie numatyti 1905 metų įstatymė dėl pasaulietiškumo. Na ir paskutinis klausimas, kuris jau buvo užduotas, bet man jis labai svarbus, tad aš dar jį norėčiau taip pat pabrėžti. Ką daro Europos komisija, reaguodama į Vokietijos ir Prancūzijos prašymą e, atsisakyti šifravimo technikos? WhatsApp ir telegramose, pavyzdžiui. Nes tai yra tos technikos, kurias galima pritaikyti kitiems prieigos prie internetinio ryšio teikėjams. Tai yra tie dalykai, kurie padeda saugoti gyvenimo privatumą, tai svarbu individuo laisviai, įmonių laisviai. Norėčiau paklausti, Ar Europos komisija mano sureaguoti pozityviai į šį prašymą? Ar pasirodys Europos direktyva, ar reglamentas reaguojant į Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybių pageidavimą? Ačiū. Boss, Dank, Herr... Ponas Vos. Fos. Dėkoju, pirmininkė. Tačiau klausimas yra toks, kaip galime užtikrinti saugumą ir gauti iš anksto informaciją, išsame informaciją ir tuo pačiu metu nepriboti laisvių. Reikia sakyti aiškiai, kuo e, labiau laisvė užsipuolama išpolių keliu, tuo e, valdžia nori turėti daugiau galimybių veikti. E, kalbam apie nuolatinės grėsmės ir mums reikia struktūrų, kurios tikrai būtų deramos, teisingos. Saugumo sistema mūsų kol kas yra ganėtinai viduramžiška tik dabar pradedama galvoti apie kur kas aktyvesnius mainus informacijos, galbūt reikėtų dirbti daugiau, negu kad galvojame. Ir kitas klausimas, kas e, iš nacionalinių saugumo tarnybų e, užsijima e, Europos interesų įgyvendinimu reikia mums daugiau išteklių tam tikrose centruose, geresnių išteklių, daugiau pinigų, geresnių uh, duomenų. Tuo pačiu metu, jeigu mums viso to reikia, teisės aktai turėtų numatyti mažiau suvaržymų reikia išteklių, reikia pagalvoti, kaip e, parengti specialistus, kurie galėtų kovoti su kibernetiniais interneto nusikaltimais. Mes ne tik analizuojame e, Islamo valstybės puslapius ir e, gilinamės į teroristinius aspektus, bet taip pat reikia siekti sunaikinti tuos puslapius ar svetainės. Ir kitas dalykas - anonimiškumas, anonimiškumas, ką reiškia e, kodavimas, kaip tai susijęs su mūsų saugumu. Mes taip pat turime spręsti tokius klausimus. Toliau radikalizavimo klausimas ir salafistai, ką su jais norime daryti. Daugiau negu 8 tūkstančiai, galbūt 9 tūkstančiai salafistų veikia. Ką daryti, e, kai, kaip veikti su tai žmonėmis, jie nenori minties laisvės, teisinės valstybės principų, lyčių lygybės, žmogaus teisų įtvirtinimo. Ką su jais, su tokia grupė daryti, mes turime apie tai pagalvoti. Jie valstybėse narėse veikia visiškai nevaržomai ir turime pagalvoti apie tą religijos laisvę, kuri suteikia laisvę radikalizuoti kažką. Toliau bendradarbiavimas, darbas su trečiosiomis šalimis, tai labai svarbu mano nuomonė. Ypač su tomis šalimis, kurių struktūros demokratinės teisinės valstybės struktūros panašios į mūsų. Anksčiau e, kalbėjome apie Europos programą skirtą e, kovoti su teroristinės veiklos finansavimo sėkimu e, aš nežinau, kaip iš tikrųjų ar to reikia ir ar bendradarbiavimas su JAV yra pakankamas, bet mums reikia atsakymų ir reikia žinoti, ar reikia imtis veiksmų. Mes e, kalbėjome apie kovą su pinigų plovimu, panašius klausimus, tačiau terorizmo finansavimo e, klausimų pasakysiu, kad mums reikia e, kovoti toliau su kontrabanda, ne tik ginklų, bet ir kitų. E, E, kitais šaltiniais, kurie užtikrina pajamas. Reikia, kad dirbtų e, aktyviau saugumo e, žinybos, bet ir teisės akto prieimėjai tiek nacionalinėse, tiek Europos parlamente. Apie tai turėtume galvoti. Ačiū, ponas Jurek. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad surengėte šią diskusiją, kuri yra labai svarbi. Mes, politikai, turime visuomet reaguoti tai, kas vyksta. Ir šį kartą, reaguodami tai, kas vyko prieš dviejus metus, e, vėlavome. Vis daugiau europiečių išvykdavo e, į artimuosius rytus e, prisijungė prie taip vadinamo kalifato ginkluotojų pajėgų, pajėgų ir mes vėlavome sureaguoti pasakydami, kad tie žmonės e, yra ne tik vyrai, kurie siekia būti kovotojais, bet taip pat, kad ir jaunų moterų daug e, išvyko, kurias e, suviliojo mesianistiniai pažadai. Ir buvo sakoma, kad jos galės gyventi laimingai tame kalifate, kuris E, įkurtas. Ir šiaip e, tų struktūrų būdas veikimo gyvenimo visiškai priešingas yra mūsų, priešiškas. Žmonės, kurie e, ne, reiškia simpatiją islamo valstybė, turėtų būti išsiųsti iš ES. Dabar vyksta, kaip sakom, karas prieš vakarus, taigi tie, kurie nori mus nužudyti ar atimti iš mūsų laisvės, e, neturėtų būti, jiems neturėtų būti leidžiama gyventi su mumis. Taip pat nepamirškite, kad Islamo valstybės kovotojai ir rėmėjai yra mūsų piliečiai. bet kokia administracinė procedūra gali būti peržiūrėta, panaikinta. Ir mes turime pagalvoti apie tai, ar nereikėtų atimti pilietybės iš tam tikro asmens ir ar nereiktų siūsti iš ES e, atitinkamo asmens, kaip galima greičiau. mes turėtume taikyti griežtesnės, turėti griežtesnės teisinės priemonės, kad galėtume kovoti su rėmėjais islamo valstybės ar veikiančiais e, fiziškai ar per žiniasklaidą. Kažkas klausia, reikėtų mums apriboti mūsų laisvės. Mūsų laisvės reikia ginti. Tačiau mes taip pat turime ginti bendro gėrio gerbuvio principą. Visuomenės ar visuotinis gėris yra mūsų didžiausia vertybė. Dar keturi kolegos nori pasakyti. Kitų jau nebeirašysime į sąrašą. Pone Jimenez Beferil. Labai ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, kovant su terorizmu, svarbiausias dalykas yra vienybė. Manau, kad mes turėtume negalvoti tik apie politiką, bet e, susitelkti ir e, e, suvokti, kad teroristai yra mm, žudikai ir taip pat reikia delegitimizuoti terorizmą. Dabar Ispanijoje matome tam tikrų atvejų. Teroristas yra politinio sąrašo, politinėme sąraše. Tai yra vaikų žudikas, smurtautojas. Jisai taip atliko bausmę ir turbūt neįmanoma, kad toks žmogus taptų švietimo ministru. Uh, ir jo atveju tai yra kandidatas į e, autonominės bendrijos e, vadovus. Ir noriu pasakyti, kad jūs kalbate apie jaunus žmonės, apie jų radikalizavimą. E, tie žmonės, kai kurių yra vertinami kaip didvyrai. Aš manau, jos, jie mano, kad e, daro kažką svarbaus, kad teroristas yra kažkas svarbus. Ir mes, mano nuomonė, labai aiškiai kalbėti apie tai, ką jie daro. Nes mes kitaip e, pamiršime e, Ninos, nesvišonistos <laughs> Bataklano aukas, vaikus Aš e, renkiu pranešimą dėl kovos terorizmu, dabar jau prasidėti šalės darybos ir aš e, labai akcentavau aukų klausimą. Norėčiau paklausti e, komisijos ir tarybos, ar yra numatoma biudžete skirti lėšų aukoms, asmenims nukentėjusiems nuo terorizmo ir taip pat reikia siekti pagerinti kovą su terorizmu. Aš suprantu, E, ministra pirmininka Valskai sako, kad reikia kovoti su terorizmu, bet e, suprantu, kad teroristai žudo, bet mes taip pat negalime e, kovo, gyventi su terorizmu ir mes turime su tuo iš tikrųjų kovoti. Reikia galbūt pamiršti ideologiją terorizmas iš tikrųjų yra susijęs su politika. Aš tai žinau, aš esu nukentėjus nuo etos ir puikiai suprantu, kad terorizmas yra e, politinis dalykas ir yra labai daug aukų pamirštų. Ir tai yra susijęs su politiniais dalykais. Įsivaizduokite, kad kažkada E, kažkas, kas buvo, pavyzdžiui, Bataklane, atvyktų į Briuselį parlamentą ir e, pradėti kalbėti. Mes turime suvokti, kad teroristai žudo bet kokius asmenys, neklausdami, iš kur jie yra, kas jie yra. Ir manau, kad mes turime galvoti, jog tai yra žudikai ir mes turime nieko, niekad to nepamiršti. Mes turime prisiminti, kad jie nori mus žudyti ir mes turime galvoti, kaip pagerinti e, visuomenės gyvenimą ir mes suvokdami tai turėtume dirbti visi kartu. Ačiū. Dėkuoju, pane Gomeš. Aš e, džiaugiuosi komisijos požiūriu. E, neteikti tiek teisės aktų pasiūlymų, nors aišku, reikia dabar nagrinėti tuos, kurie pateikti. Pirmiausiai e, pasiūlymas dėl direktyvos skirtos kovoti su pinigų plovimu ar e, kovos su šaunamų ginklų kontrabanda. Aš e, dirbau rengiant datį pranešimą skirtą kovoti su radikalizavimu ir deradikalizavimo programomis. Ir noriu dabar paklausti, ką komisija daro, kad paragintų valstybės narės investuoti į tokias programas. Ir tai yra susiję ne tik su darbu kalėjimuose, bet taip pat investicijos labai svarbios į socialinės e, tarnybas, kad būtų daugiau dėmesio skirta žmonėms, kurie gali, taip sakant, nueiti labai lengvai į šoną. Ir aš visiškai pritariu tam, ką e, Judith Sergentini pasakė diskusijos apie Burkinį yra naudingos ne tik kraštutiniams dešiniesiems, kurie nori stigmatizuoti e, musulmonus e, Europoje, bet ir e, radikalams tai yra labai palanku. Tokios diskusijos tik tai sustiprina radikalizavimo propagandą. Man susidaro įspūdis, kad dauguma valstybių narių uh, E, neinvestuoja į tokias programas, tačiau yra gerų pavyzdžių ir reikėtų jais e, dalytis, juos plėsti. Kitas dalykas - kova su pinigų plovimu. Tai yra labai svarbus e, klausimas. Ir aš e, visiškai nematau, kur yra tarybos ir komisijos prioritetai. Viskas juda labai uh, E, lėtai. Reikia minėti ne tik apmokėtas iš anksto korteles, bet yra daug e, teisėtų priemonių e, plauti pinigus. Visur Europos Sąjungoje. Ir mes neturime priemonių kovoti su tuo. Taip pat reikia paminti ir tai, kad mes turime nepamiršti bankų reikalavimo gyvenimo. Yra daug labai trūkumų, labai daug spragų. Daug bankų tebe dirba, tebe veikia kaip pinigų plovimo mašinos. Dar sienų saugumas. Tai yra ne tik kontrolė ne, sienų, ne tik žmonių kontrolė, bet ir žmonės, kurie atvyksta į ES norėčiau paklausti valstybinarių, ar joms rūpi tūkstančiai nelydimų nepilnamečių, kurie nežinia, kur yra ir niekam jie nerūpi, jie yra lengvas grobis radikalams ir taip ir bus, jeigu mes ir toliau ignoruosime tuos nelydimus nepilnamečius. Galiausiai keliaivių duomenų įrašai. buvo sakoma, kad tai yra puikus ginklas kovoti su taip vadinamis užsienio kovotojais. Bet e, šiaip tie teroristai, e, su kuriais turime dorotis, yra e, europiečiai. Iš tiesų, kiek aš jau esu sakiusi, yra daug spragų sistemoje keliaivių duomenų įrašų, nes taryba nesutiko, kad būtų įrašyti duomenys apie e, privačius ar užsakomuosius skrydžius. Aš neseniai su delegacija buvau nuvykusi į e, kovos su narkotikų e, vartojimu agentūrą. Žinome, kad Jordanija neleido e, Saudo Arabijos vienam princui įskristi dėl to, kad buvo įtariama, jog jis vartoja narkotikus. Daugelį Europos uostų tas princas paprasčiausiai e, būtų laisvai e, įskridęs. Galėjo jis turėti, pavyzdžiui, kad jis turėjo įtariamą buvo narkotikų ir galėjo jis atsivežti narkotikų, ar, ar pavyzdžiui, galėjo atsivežti ginklų ir niekas nebūtų to susekęs. Pone Stevens. Dank u wel, voorzitter, collega. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, komisijos, tarybos atstovai. Aš e, norėčiau pasakyti, kad ES strategija, saugumo strategija turėtų būti sutelkta į interoperatyvumą. Turėtum kalbėti apie keitimąsi duomenimis, apie uh, priimtų taisyklių ir priemonių įgyvendinimą, kad galėtume geriau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei kibernetiniu nusikalstamumu. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, bet aš pati norėčiau gauti šiek tiek daugiau informacijos apie Europos kovos su terorizmu centro veiklą. Ką jis daro konkrečiai, kokia jo yra uh, padėtis, kada bus pasiekta konkrečių rezultatų. Taip pat aš norėčiau pateikti klausimą dėl, dėl specialiosios uh, grupės veiklą. Uh, žinau, kad specialios darbo grupės veikia labai veiksmingai, bet ar mes negalėtumėm jų sustiprinti jų veiksmus. Neseniai Europos žmogaus teisų teismas e, priėmė sprendimą prieš Rusiją ir Vengriją dėl to, kad jos vykdė masinio stebėjimo programas. Panašu, kad nebuvo pažeidimų e, privat, štaus žmogaus privataus gyvenimo taisyklių, bet ką jūs galvojate apie vadinamai duomenų telkimą, data mining, ką ES galėtų pasakyti apie šį Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, kaip jį būtų galima interpretuoti ir ką būtų galima daryti toliau. Dabar ponė Vinberg. Gerbiamas pirmininkė, ačiū komisijai ir tarybai už suteiktą informaciją. Daug kas čia kalbėjo apie tai, kad ekstremalistai prisideda prie visų teroristinių išpolių. Dėja jų yra tiek daug, kad mes negalime jų visų įvardinti ir būtų labai sunku juos e, surasti. Europos komisija papasakojo, kad yra E, pastebimas išpolių pokytį, pasikeitimas, net ir šią vasarą įvykę išpoliai jau darosi šiek tiek kitokio pobūdžio. Bet to mes nuolat kalbame apie vadinamasias mėgančiasias e, grupelės, slaptasias grupelės. E, mūsų taip pat kalbame apie sienų apsaugos stiprinimą, net ir Švedijoje pasibėjome, kad sienų kontrolės dėka e, sumažintas nusikaltėlių važiavimas Bet ar iš tiesų tai yra naudinga? Mesgi matome, kad tos vadinamosios mėgančiosios grupelės e, valstybėse narėse veikia labai aktyviai ir jos veikia valstybės viduje, joms nereikia veikti per sienas. Taip pat Europos komisija kalbėjo apie radikalizaciją. Man e, dabar sunku suprasti, kaip galime tokią poziciją vertinti. Jeigu pažvelgtumėm į plataus masto imigraciją į Europos Sąjungą, tai pamatytumėt, kas iš tiesų dedasi. Pažiūrėkit, kas mano valstybėje, Švedijoje vyksta. E, e, pabėgėlių e, rajonai tik auga ir auga ir auga. Vasarą buvo užsipuol e, nemažai išpalių suorganizuota. E, policininkų komandos buvo užsipulto žmonės gyvenantis regionuose, kur yra įkūriami pabėgėliai, praranda ramybę, žmonės naujai įsikūrintis neturi vilties integruotis. Ir aš tikiuosi, kad e, mes galvodami apie radikalizaciją turim pirmiausia pagalvoti apie visuomenės integraciją. Ar Europos komisija negalėtų e, išvesti sąsajos tarp plataus to, masto e, imigracijos, visuomenės integravimosi ir radikalizacijos. Europos komisija taip pat kalbėjo, kad reikėtų, jog valstybės narės e, nustatytų griežtesnės bausmes tiems, kurie vykdo virusinius nusikalstamumus arba numatyti galimybės išsiųsti tos žmonės, kaip e, tokios rezoliucijos atrodytų. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Expected, a... Kolegos, kaip ir buvo m, mm, tikėtasi, ši diskusija tapo labai plačti. Ačiū už Jūsų patiktus klausimus. Aš laiko labai daug neturiu bet norėčiau paklausti, paprašyti čia esančių kolegų, pabandyti atsakyti konkrečius mūsų turimus klausimus, ypač dėl e, finansinių terorizmo, pinigų plovimo aspektų, e, teroristinių centrų įsteigimo. E, keletas parlamentarų apie tai kalbėjo ir aš norėčiau, kad jūs sutelktume dėmesį juos. Pirmiausia, ponas Sireka. Man, as you anticipated the, the number of questions. Ačiū pirmininkė, kaip jūs e, sakėte, tikėjomės, kad pateikta bus labai daug klausimų, laiko yra labai nedaug. Akivaizdu, kad visiems parlamentarams rūpi aktualiausios problemos ir dėkoju šiltai, kad pasidalinot savo nuomonėmis su mumis, nes dabar laikotarpis labai svarbus ir mes vertiname, kokiu tolesniu žingsniu reikėtų imtis toliau, ypač saugumo sąjungos rėmose. Ir tokie pokyčiai, apie kuriuos kalbėjote, yra nepaprastai svarbus. Man atrodo, kad vyksta labai daug diskusijų apie radikalizaciją. Ir aš norėčiau sužinoti, ar nereikėtų tam skirti atskiros, atskiro punkto darbo atvarkį. Ir mes melai sugrįžtumėm ir tą temą pakalbėtumėm apie daugelį iniciatyvų, kurios yra iškeltos ir ES lygmenių, ir valstybių narių lygmenių. Noriu tik priminti praėjusiu metu, šių metų birželio mėnesį komisijos parengtą komunikatą, kuriame radikalizacija buvo įvardinta kaip daugia sluoksnė problema. Tai nėra tik tai saugumo klausimas. Tai tema, kuri turi būti sprendžiama per švietimą, per jaunimo politiką, per kultūros e, sritį. Uh, E, turime kalbėti apie deraktikalizavimą. Aš e, mielai pristatyčiau visas e, detalės, bet čia aš norėčiau tik tai vieną dalyką paminėti. Taip, deratekalizacija yra vykdoma kai kuriuose valstybėse narse. Čia ypač galėčiau išskirti Daniją ir Švediją. Jos yra nuolat pateikiamos kaip geriausias pavyzdys. Ir uh, Buvo paminėta, kad specialioji darbo grupė derakalizacijai dirba ir taip labai daug pastangų yra dedama į kalėjimus, tačiau vėlgi, mielai apie tai pakalbėčiau vėliau. Visiškai sutinku su ponu Albrechtu, kai jisai sakė, kad teisėja sauga turi dirbti, e, užkirzdama kelią. teroristiniam turiniu internete. Mums e, e, malonu pažymėti, kad nuo 2015 metų Liepos mėnesio Europolo specialus padalinys, o taip pat ir atskiros valstybės narės, labai daug bendradarbiavo su socialinės žiniasklaidos įmonėmis. Daugiau negu 11 tūkstančių teroristinių atvejų buvo užfiksuota tokiu būdu ir įmonė socialinius e, žiniasklaidos įmonė pati turi vertinti, ar tokį turinį galima palikti ar ne. Taip pat buvo pateikta keletas klausimų apie neseniai pasirašytą Vokietijos ir Prancūzijos ministrų dokumentą. Mes jį labai sveikiname. Šiame dokumente išvardintos iniciatyvos didelėme dalimi atitinka Europos komisijos planus arba tai, kas jau dabar daroma. Ir aš nenoriu, kad le, dabar būtų aptariamos visos smulkmenos, tačiau keletą iš šių iniciatyvų mes pritarėme. Pavyzdžiui, Europos komisija labai greitai parengs pasiūlymų e, dėl dokumentų saugos, kad galėtume kovoti su, do, su klastojimais dokumentais. Tai yra nepaprastai aktuali tema. Taip pat e, keitimos informacijas rytyje E, Prancūzijos ir Vokietijos vidaus reikalų ministrai siūlo, kad būtų daugiau nuveikiama. Ir jūs žinote, kad Europos komisija čia labai daug dirba. Šengeno srities. Šengeno zonos ir saugumo srities klausimo. Aš jau savo žanginėje kalboje minėjau, kad intensyviname bendradarbiavimą per sienas ir suteikėme valstybėms narėms galimybę konkrečiais atvejais pritaikyti e, savo veiksmus reaguojant į teroristinės grėsmės. Pane Spinelį kalbėjo apie e, užkoda, užkodavimą. Žinoma, užkodavimas yra labai sudėtingas dalykas. E, labai daug svarbių sudėdamųjų dalių šiame procese yra ir čia mes turime suderinti teisės saugos e, interesus su žodžio laisvė, su verslo interesais. Todėl Europos komisija jau daug kartų yra sakiusi, kad nori užkirsti kelią e, išpaliams prieš informacijos sistemas. Ir akivaizdu, kad čia reikia diskusijos. Mes Europos saugumo darbo atvarkė jau labai aiškiai pasakėme, kad greitai skelbsime diskusijas įtraukdami įvairias suinteresuotas pusės, kad galėtume įsiaiškinti, ar reikia imtis veiksmų. Aš norėčiau taip pat e, pritarti abiems ministrams, kurie ragino valstybėms narėms kuo greičiau uh, ratifikuoti konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Taip uh, galėtumėm išspręsti elektroninių įrodymų klonavimo problemą. Uh, nes tai dabar kelia rimtų problemų mums e, prokurorams. Labai daug kas buvo klausta apie tai, kaip galima išsiaiškinti pabėgėlius ir kaip išsiaiškinti įtariamus nusikaltelius. Akivaizdu, kad reikia e, griežčiau kontroliuoti siekiančiosius prieglopšio, kad e, užkirstume kelią teroristų infiltracijai. Po Dublino reglamento Europos komisija pateikė pasiūlymą, kuriame yra nuostata dėl nuolatinio keitimosi pirštų ant spaudų duomenimis, kad valstybės narės galėtų patikrinti prieglopšio prašančiuosius prieš juos išsiūsdamos kitoms valstybėms narėms. Labai greitai Europole dirbs kviestinis ekspertas, tiesiniai ekspertai iš valstybių narių, e, kurie lankysis ir Graikijoje, ir Italijoje ir e, vykdys antrinį e, prieglušių siekiančiųjų patikrinimą. Jų pagrindinis tikslas bus būtent išsiaiškinti galimus teroristus. Pane Spinelį kalbėjo apie užsienio kovotojų vadinamųjų vaidmenį. Taip, pastarojo meto išpaliai parodė, kad nusikaltėliai yra kitokio tipo bet nepamirškime, kad kuo daugiau bus e, konfliktinėje zonoje atakų prieš islamiškąją valstybę, tuo didesnė bus rizika, kad ES piliečiai, kurie kovoja Sirijoje, sugrįž. Ir nepamirškime, kad tų galimybių nereikia nuvertinti. Mes turim labai glaudžiai bendradarbiauti ir su tranzitinė vis valstybėmis, apie jas negalime pamiršti. Na ir keletą žodžių dėl nukentėjusių. Pone Jimenez Beserelė apie tai kalbėjo. Kaip žinote, direktyvoje dėl terorizmo yra gilinami, gilinamos 2012 m. direktyvoje numatytos teisės terorizmų tų aukoms būtent atsižvelgti jų poreikius. Aš galiu pasakyti, kad labai daug dėmesio bus skiriama šiam klausimui kai aptarsime įgyvendinimo e, perspektyvas. Ir dabar e, nenoriu palikti ponios Intveld be atsakymo dėl vertinimo. Aš žinau, kad e, tai jums jau seniai rūpi. Mes visuomet bandome atskirti teisės aktą ir politikos vertinimą. Teisės aktus vertina Europos komisija kiekvieną teisės aktą atskirai ir net, per kitą, net kitame pasiūlyme dėl direktyvos e, kovai su terorizmu turime specialią nuostatą, kad turės būti vykdomas vertinimas ir teikiama ataskaita tarybai ir parlamentui. 26 straipsnė apie tai kalbama. Dabar kiekviename e, teisėkuros akte apie tai yra kalbama. Anau, kalbant apie kovos su tam tikrais reiškiniais politiką, tai e, problema visai kitokia. Valstybės narės turi keistis atsakomybę, turis kartu nešti atsakomybę už savo saugumą. Todėl deramas teisės aktų įgyvendinimas didelė dalimi priklauso nuo valstybių narių noro bendradarbiauti su ES ir keisis neretai konfidencialia informacija, kuri yra būtina tam, kad vertinimas galėtų vykti. Bet galiu dar kartą pasakyti, kad kol kas direktyva dėl terorizmo e, bus priimta ir mes esame e, nusiteikę, vos tik tai ją patvirtinus, E, pradėti vertinimus. Dėl PNR aš sutinku su to, ką sakė ir ponė Indvelt, ir ponė Gomeš. Jos teigia, kad įgyvendinimas turi būti vykdomas netelsiant. E, tai yra e, aktualesnė tema negu bet kada anksčiau. Europos komisija PNR įverdino kaip svarbiausia prioritetą, su valstybėmis narėmis labai glaudžiai bendradarbiaujame, norėdami užtikrinti, kad tai vyktų kuo greičiau. Ir mes labai norėtumėm E, pateikti jums informaciją apie e, susitikimus su valstybėmis narėmis, konkrečiamis temomis, kad gyvenimas vyktų kuo greičiau. Ačiū. Dėkuoju. Labai naudinga buvo išgirsti šios, šios visus klausimus, atsakymus į klausimus. Gal jūs, kolegė, norėtumėte paklausti dar kažko? Sofija Infeld, na taip, aš klausiu apie labai konkretų klausimą uždaviau ir tikiuosi, kad mus, bus mums visiems naudingas. Na taip. Dabar netrukus suteiksime žodį pirmininkaujančios valstybėms atstovams, bet galbūt dar galima būtų apie tą radikalizavimo klausimą paminėti atskirai. Mes e, diskutuosim e, konkrečiau apie tai, kas vyko po DATI e, pranešimo patvirtinimu, nes Argentinė iškėlė visą eilę uh, klausimų susijusių su tuo, ką darys valstybės narės dėl deradikalizavimo, ar yra kokiu nors modeliu, ar jau kažkas kažką daro, regis modeliai yra, bet niekas nedaro nieko. Tad e, klausimas būtų toks, ar Europos komisija ketina ką nors daryti ir e, jeigu jau yra kažkas daroma, kaip vyksta įgyvendinimas. Dėl įgyvendinimo be abejo e, klausimai yra svarbus, gal jūs galėtumėte šiek tiek uh, E, jūs pabrėžti tą įgyvendinimo dalyką savo atsakymuose, jums tai būtų svarbus, jeigu galima trumpai. Dėkui. Tarybos atstovas, dėkoju. Leiskite padėkoti komitetui pirmiausia už tai, kad surengė šią įdomią diskusiją. Yra daug dalykų, kurie, e, kurie, kurie mums visiems rūpi. Visiems rūpi tai, kas kalbama taryboje. Ir e, iš tikrųjų diskusijoje įdomu buvo dalyvauti čia ir mums su kolegomis iš tarybomis. Pasitengsiu, kiek galima trumpai, bet tuo pat metu e, stengsiuosi nepraleisti ne vienos temos, kurios buvo paminėtos. Pirmiausia, Vokietijos, Prancūzijos e, padarytas pareiškimas. Ne, negali tarybos pirmininkaujantį, tarybai pirmininkaujantį valstybę komentuoti tokių dalykų. Tiesiog norėjau pasakyti du dalykus dėl Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyvos. Pirmiausia, tai atitinka e, tuos dalykus, kurie jau vyksta, kuris laikas jau buvo e, pasiūlyto tam tikrų iniciatyvų, kurios jau vyksta, apie kurias kalbėjo e, komisija. Norėčiau priminti Jums taip pat pasirengimą Pratislavos sustikimui. Jis vyks rugsėjo 16 dieną, kur valstybių vadovai ir vyriausybių vadovai kalbės apie šių klausimų strateginę viziją, apie tai, kaip ES turėtų elgtis artimiausiais metais, kaip geriau užtikrinti vidaus saugumą. Ir manau, kad jų pasisakymuose visi tie klausimai atsispindės. E, Bratislavos sustikimas e, galbūt nepateiks labai ten kažkokių ypatingų naujų iniciatyvų, tai yra viso labo proceso pradžia. Uh, Tačiau manau, kad Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva bus aptariama tame susitikime kaip vienas iš svarbesnių žingsnių. Taip pat norėčiau priminti visiems, jog didelė dalis to Prancūzijos Vokietijos dokumentų yra skirta sienos apsaugai. Tai irgi yra ta tema, kur, apie kurią jau kalbėjo daugelis valstybių narių. Sienų apsauga nėra kažkokia sidabro kulka, kuri padės nuo visko apsiginti, be abejo. Nes, e, manau, juk nieks nemano, kad ir kaip e, bebūtų saugomos tos sienos, e, be abejo, tos sienų apsauga gali padėti apsisaugoti geriau nuo terorizmo. Tačiau, tačiau tai ne viskas, nes dauguma tų, ata, tų teroristinių atakų vykdytojų buvo užaugę pas mus, mūsų valstybėse ir ES piliečiai, e, kurie po keletą metų ar dešimtmečius ar nuo gimimo gyveno Europos valstybėse. Tad jeigu tie žmonės, tie europiečiai nenusprendžia išvykti svetur, dalyvauti teroristinėje veikloje kokioje nors už ES ribų, tad iš tikrųjų užtikrinant sienas, užtikrinant jų apsaugą, tokių asmenų ir nepavyks aptikti, jeigu jie nekeliaus. Kaip e, teisingai pabrėžė Europos komisijos atstovai, nepamirškime ir kitokių teroristinių atakų vykdytojų. E, jų yra šiandien. Tai yra užsienio kovotojai ir tai nėra praeities reiškinys. Jų yra ir šiandien. Ir turime be abejo dirbti, rengdami priemonės, kurios padėtų spręsti šią problemą. Taip pat turime didelių lūkesčių susijusių su naujaja Frontex agentūra. Agentūra gaus naujus įgaliojimus ir ji turėtų e, labai daug padirbėti vidaus saugumo užtikrinimų srityje. Buvo paminėtas labai teisingai ir Europolas dirbs, juk ne, vienas, ne viena Frontex. Valstybės narės turėtų atlikti taip pat didesnį kontrolės darbą, sutinkamai su Dublino procesu. Taigi, kaip aš sakiau, tai yra atskiros priemonės, tai nėra kažkokia panacėja, kurios dėka būtų galima išspręsti viską. Ir tikėkime, kad pavyks sumažinti tų užsienio kovotojų problemą jeigu įvyktų kokia nors ataka, kur būtų, kuria būtų traukti užsienio kovotojai, be abejo, komitetas klaustų, kaip čia reikėjo reaguoti, kaip buvo galima užkirsti kelią, ką mes galim pasakyti. Bet, kaip jau sakiau, procesas vyksta jau dabar, apie tai mastoma. Buvo paminėtas taip pat įvertinimas. Norėčiau patikinti gerbiamus komiteto narius, kad vertinimas vyksta nuolatos taryboje, Tai nuolatos darom, atliekam, yra įsteigtas periodinio vertinimo mechanizmas, kurio tikslas yra vertinti teisės saugos tam tikras rytis, politiką, įgyvendinimą ir teisinius įvairius aspektus. Taigi, tu yra svarbiausi septyni tikslai, tarp kurių ir kova su kibernetiniu nusikalstamumu, E, kova su terorizmu tarp jų. E, kaip žinia, po daugelio teroristinių atakų, nuo kurių nukentėjo Europa pastaraisiais metais, e, vyko neįliniai posėdžiai pačių įvairiausių lygmenų - ministrų, vyriausybių ir valstybių vadovų ir taip toliau ir panašiai. Po visų jų buvo atlikti vertinimai. Buvo diskutuojama apie tai, kas turėjo būti daroma kitaip kas nebuvo atlikta taip, kaip turėjo būti atlikta. Visą tai yra politinis komponentas siekiant įvertinti egzistuojančią praktiką. E, buvo taip pat e, kalbama ir apie tokių procesų rezultatą. Buvo nu, identifikuotos tam tikros priemonės, kurios turėtų būti pasitelktos tam, kad būtų galima užkirsti kelią terorizmo išpoliams. Dabar radikalizavimas. Ačiū Europos komisijai už paskelbtą komunikatą šią temą. Taryba dirbs prie, pateiktų, prie pateikto komunikato ir renks savo išvadas šią temą. Kad e, išdėstyčiau plačiau šitą klausimą, tiesiog neturim tiek laiko, aš tik galiu pakar, pa, pa, priminti tai, ką sakė Europos komisijos atstovai. Radikalizavimas yra tas procesas, kuris vyksta kalėjimuose, kuris vyksta internetu ar už interneto ribų, bet tai yra darbas nukreiptas pirmiausia į jaunus žmonės, į jaunus imigrantus ir sunku šį kol kas čia numatyti kažkokias ypatingas priemonės. PNR. Daug jau apie tai buvo pasakyta. Ir norėčiau pasakyti, ką e, mano taryba. Ačiū parlamentui pirmiausia už pateiktą direktyvą šią temą. Yra parengtos gairės, kurios apima visą eilę temų, tokių kaip, pavyzdžiui, PNR direktyvos įgyvendinimas. Kalbama ne tik apie tai, kad tą direktyvą reikia įgyvendinti kuo greičiau, bet ir kuo tolygiau tarp valstybių narių taip pat. Visa tai yra susijęs su tam tikrura nustatyta darbo tvarka. E, dabar dėl pinigų plovimo. Ačiū, kad paminėjote teisėkūros procesą, kalbant apie šį direktyvą, viešą direktyvą. Buvo čia iškelta daug klausimų, tad norėčiau pabrėžti, kad kovos su pinigų plovimu priemonių tikslas nėra svarbiausia išsiaiškinti, kas užsima pinigų e, plovimą, bet svarbiausia yra išsiaiškinti pinigų plovimo tikslus, ko tu norima pasiekti. E, kai dėl terorizmo finansavimo yra stengiamasi padaryti viską, kad finansinė infrastruktūra nebūtų naudojama terorizmo finansavimo tikslams. E, kalbėta buvo ir apie terorizmą, ir apie organizuotą nusikalstamumą. Mes žinome, kad egzistuoja tam tikri modeliai pinigams uždirbti, paskui tie pinigai tarnauja teroristams, jų mokymų ir taip toliau ir panašiai pasitelkiami labai sudėtingi mechanizmai. E, juk, pavyzdžiui, ginklai, e, kad, kad ginklai būtų įsigyti, kartais už juos mokama, važiuoju, narkotikais ir taip toliau ir panašiai. Tos priemonės visos yra pasitelkiamos. Ir be abejo, kalbant apie kovą su terorizmu, būtina kalbėti ir apie kovą su pinigų plovimu, su organizuotų nusikalstamumu. Matau, kad baigėsi mano pasisakymo laikas. Dėkoju už jūsų pastabas ir šiuo baigiu savo pasisakymą. Ačiū. Dėkoju, jūs neviršijote savo kalbėjimo laiko visą diskusiją užsitęsė. Žinau, kad jūs galėjote tarybos vardu pasisakyti ir ilgiau. Atsiprašau, kad nutraukiau jūs, nes apskritai mes labai vėluojame. Kalbame apie kovą su terorizmu, kalbame apie pasiūlytus teisės aktus, tai kas įvyko vasarą. Dėl to yra pavojus, kad labai ilgai truks diskusijos. Kitas dalykas, norėjome pasižiūrėti e, apie į tai, kas vyko vasarą, kas, e, kokia yra dabar padėtis. Ir buvo labai naudinga pakalbėti apie tai. Dėkui visiems, e, dėkui komisijai ir tarybai už tai, kad atsakė į klausimus. Noriu pasakyti, kad mes ministrą e, Kaznov ir e, poną Dekarkov esame pasikvietę. Taip pat bus e, surinktas klausimas kandidato į komisijos narius ir nagrinėsime pasiūlytus teisės aktus, taigi turėsime daug laiko per atėjančią savaitę įsigilinti į šias diskusijas. O dabar penktasis, šeštasis, septintasis darbo tokiais klausimai. Atsiprašau kolegų, kurie laukia jau ilgai, kol bus pradėti svarstyti šie klausimai, kaip sakiau, vėluojame. Kalbame apie bendrą Europos prieglapšio sistemą, Eurodag, Dublino reglamentą, ES reglamentą, prieglapšio biuro. Tai yra reglamentą. E, kolegos, e, šis e, priemonių paketas apima e, pasiūlymus e, ESO, Eurodac, bendro bendros e, prieglopščio sistemos reforma. Pateikti yra viršelio, atsiprašau, Liepos 13 dieną ir pateikti teisės aktai pataisys ar panaikins prieglupšio procedūrų direktyvą, kvalifikacijų direktyvą ir ilgalaikio gyvenimo leidimo direktyvą. Pasiūlymus pateiks Loran Michel, kuris uh, dirba vidaus reikalų generalinėme direktorate, atsakingas už migracijos ir saugumo klausimus. Taip pat reikia pasakyti, kad rugsėjo 8 dieną e, perkelimo Europos, e, į Europos sąjungą pasiūlymai bus pateikti, o dabar norėčiau pakviesti poną Mušel, e, suteiksime po to žodį pranešėjams, kitiems nariams. Pirmasis kalbės ponas Mišel, kalbės apie prieglopščio procedūras, kvalifikacijas ir prieimimo sąlygų direktyvas, naujas redakcijas. Prašom. Well, good morning to everybody. Thank you, Mr. Ch Ačiū. Pirminkė, labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti jūsų komitetui iš tai, kad turime dabar galimybę pristatyti antrą rinkinį dokumentų skirtų bendrai ES prieglopščio sistemai. Norėčiau priminti, kad birželio 6 dieną pirmą kartą buvo atvykęs Matės Rūtė, generalinis direktorius, vidaus reikalų direktorato ir koordinatoriai. E, kalbėjo pirmą kartą apie šias pasiūlytas naujas priemonės ir frakcijos pristatė savo pozicijas. Tai labai svarbu ir mes galėsime ateityje vadovautis jūsų pastoms rinkdami teisėkros pasiūlymus. Šis antras rinkinys yra glaudžiai susijęs su pirmuoju, kuris patvirtas gegužės mėnesį. Jį sudarė trys pasiūlymai Anksčiau aš apie tai esu jau kalbėjęs, Dublino Radako reglamentai, tai yra ir ES prieglopščio agentūros e, reglamentas. E, šie rinkiniai priemonių yra tarpusavėje tampriai susiję ir reikia pasižiūrėti į tikslus ir kokia, koks yra bendros ES prieglopščio sistemos tikslas. Pirmiausia, užsitikrinti galimybę spręsti migracijos krizės E, padarinius, problemas. Praeitie matėme, kad nebuvo galima lengvai sutaroti su didžiuliais migrantų srautais, dėl to reikėjo reformuoti dokumentus, kad prieglopščio sistema būtų veiksminga, sąžininga, teisinga net ir krizių laikotarpiu. Antras tikslas yra užtikrinti, kad prieglopščios sistemos būtų vieningos, nes yra labai daug netolygumų, skirtumų Europos Sąjungoje. Jeigu žvelgsime į skirtingas prieglučio sistemas, taip pat buvo siekiama sumažinti sąlygas antriniam judėjimui, dėl to, kilo, dėl to antrinio judėjimo kilo labai daug problemų tvarkant, valdant prieglapščio sistemą ir dar vienas tikslas yra užtikrinti e, tai, kad vienodai ir oriai bus elgiamasi su prieglapščio prašytojais. Jūs sakėte, kad pasiūlytame rinkinyje yra keturi pasiūlymai. Vienas yra dėl prieglopšio procedūros, kitas dėl kvalifikacijų, pasiūlymas dėl prieimimo sąlygų ir galiausiai yra pasiūlymas dėl e, E, perkelimo ES viduje. Tai mm, bus kitą savaitę svarstama paskutinis pasiūlymas Libe komitete ir aš apie pirmus tris šiandien kalbėsiu. Dėl prieglapščio procedūrų reglamento. Šiuo metu, kaip jūs žinote, egzistuoja daug skirtumų tarp valstybių narių. Vienas iš būdų pašalinti skirtumus yra perkelti e, direktyvą į reglamento formatą, tai reiškia, taisyklės būtų tiesiogiai taikomus, valstybės narės nebegalės e, rinktis priemonių įgyvendinti direktyvos nuostas. Tokiu būdu bus užtikrintas maksimalus suderinimo ligmuo. Tikslas mūsų - sukurti paprastesnės, aiškesnės ir trumpesnės procedūras. Pasiūlymas numato trumpą laikotarpį, per kurį pareiškėjas galės pradėti procedūrą ir e, laikotarpį trumpesnį nagrinėjimo prašymų - šeši mėnesiai įprastomis aplinkybėmis tiek numatyta administracinio etapo ir šeši mėnesiai pirmos apeliacijos etapui. Mes taip pat siūlome sutrumpinti terminus paspartintai procedūrai - du mėnesiai ir e, pri imtinumo bei sienos procedūroms vieną mėnesį. Bet taip pat tai e, turi būti palydėta pakankamų procedūrinių garantijų pareiškėms. Ir mes e, numatome teisę informaciją, teisę į vertėją, į asmeninį susitikimą ir taip pat teisinę pagalbą ir atstovavimą visais procedūros etapais. Taip pat pareiškėjas turi teisę išlikti teritorijoje visos procedūros metu. Ir jeigu priimamas neigiamas sprendimas, pareiškėjas turi teisę apskūsti sprendimą e, teismui ar tribunolui. Mes taip pat siūlome suderinti taisyklės dėl saugių šalių konkrečiai siūloma lais, laipsniškai pereiti prie visiško sąrašo suderinimo. Per penkerių metų laikotarpį mes sieksime užtikrinti, kad e, sąjungos lygmenių bus apibrėžtas saugios šalis ir kad tas sąjungos sąrašas pakeis nacionalinius sąrašus. Dėl antrojo pasiūlymo kvalifikacijų reglamentas mes e, taip pat bandome suderinti skirtumus įgyvendinimo valstybėse narėse, nes buvo daug netolygumų suteikiant pabėgėlio statusą ar e, subsidiarę e, apsaugą pareiškėjų. Mes norime užtikrinti, kad tokiams pat grupėms būtų suteikiamas tokios pat garantijos visoje Europos Sąjungoje. Taisyklės bus detalesnės ir dabar esančios direkto, direktyvoje pasirinktinės procedūros bus e, E, pakeistos konkrečiomis taisyklėmis, preskriptyviomis. Mes taip pat siekėme užtikrinti, kad valstybės narės atsižvelgtų į e, prieglopščio e, agentūros gairias dėl padėties kilmės šalyje. Labai svarbu, kad mes vienodai suvoktume, kokia yra padėtis prieglopščio prašytojų kilmės šalyse. Ir tai e, leis atitinkamą priimti sprendimą procedūros pabaigoje. Valstybės narės turės atsižvelgti į agentūros gairias dėl tų kilmės šalių. Taip pat mes papildomai siekėme užtikrinti tai, kad apsauga būtų numatoma tik tam laikotarpiu, kai tai būtina. Ir bus procedūra numatyta, kuri peržiūrės mm, atitinkamų asmenų statusą. Ir e, jie, pavyzdžiui, galbūt po procedūros praras e, prieglopščio prie, pabėgėlio statusą ir nebegalės naudotis specialiąją apsaugą. Ypač e, tai bus daroma atnaujinant leidimus gyventi. Mes taip pat atsižvelgiame į tai, kad būtina integruoti žmonės ir norime įtvirtinti uh, tai, kad e, jeigu asmuo aktyviai dalyvauja integravimo priemonėse, e, jis įgyja teisę į tam tikrą socialinę apsaugą. Ir e, žmonės, kurie, kuriems suteikiama apsauga, turi turėti galimybę dalyvauti integracijos, atsiprašau, socialinės tam tikras garantijas. Prieimimo sąlygų direktyva, nauja redakcija mes e, skiriame dėmesį prieimimo sąlygoms ir ESO, prieglopščio agentūra, e, turės patvirtinti gairias dėl prieimimo sąlygų ir valstybės narės turės į tai atsižvelgti e, įrengdamos prieimimo sąlygos E, patalpas, taip pat reikia numatyti planus nenumatytiems atvejams, kad būtų užtikrinti pakankami prieimimo pajėgumai, jeigu padaugėtų prieglapščio prašytojų prašymų, kaip kad buvo neseniai, e, valstybės narės patiria spaudimą ir mes turime turėti pakankamus prieimimo pajėgumus ir juos e, reikia priderinti prie poreikių. Mes taip pat siekėme sustiprinti garantijas, asmenims e, turintiems specialiųjų poreikių, taip pat e, nelydimiems nepilnamečiams. Mums numatytos toje direktyvoje specialios nuotatos dėl nelydimų nepilnamečių. Mes taip pat siekėme užtikrinti nepriklausomą ekonominį e, pareiškėjų, siekėme palengvinti jų galimybę pakliūti į darbo rinką ir anksčiau, pavyzdžiui, po šešių mėnesių nebeliks e, nuostatų nevienodų pagal dabartinę direktyvą. Taip pat mes e, siekime, kad būtų nepiknaudžiaujama antriniu judėjimu. Reglament, tiksliau, naujoji direktyva nereglamentas numato, kad pareiškėjas turės išbūti e, vienos šalies teritoriją pagal Dublino uh, nuostatas ir taip pat bus stebėsenos sistemos, reikės reguliariai pranešti atitinkamoms valstybių narių institucijoms apie žmonės, kurie yra prieimimo centruose. Tokie yra pagrindiniai trijų skirtingų pasiūlymų tikslai. Teisės aktai yra labai sudėtingi E, platus ir mes labai mielai e, su jumis aptarinėsime techninės detalės per atenčius mėnesius, kad būtų galima tikėtis sklandaus e, šio pasiūlymų, šių pasiūlymų prieimimo, kaip kad buvo ir pirmojo rinkinio atveju. Ačiū. Tas bendras diskusijas organizuojame, kad norime viską geriau išsiaiškinti nes dažnai sujungiame skirtingus klausimus ir tam lieka daug neiškumų. Todėl aš nežinau, kad kalbėtumėm kuo aiškiau ir e, dabar suteikiu žodį koordinatoriams, e, paskui pranešėjai. Ar norit pirmiau pranešėjai, paskui koordinatoriai? Okay, see, we're very decisive after this. Matau, kad po vasaros nesat labai ryštingi, taigi pradėsim nuo koordinatorių, paskui perėsim prie pranešėjų. Prašyčiau tik kiekvieną pasiūlymą atskirai aptarti, kad e, komisija galėtų deramai atsakyti. Nesitenkit visko sujungti į vieną. Monika pirmiausia. Jūs EPP vardu norėt pasakyti? Roberta gal iš EPP pirmiau norėt pasakyti? Roberta, o paskui jūs pasakysit. Taigi, EPP frakcijos atstovė Roberta. Said... Aš atstovauju šešėlinės pranešėjams, bet jūs sakėte, kad pradėsim nuo koordinatorių. Aš atrodo po savo pasisakymą visiems, visus supainėjau. Tai kas iš EPP? Mrs. Holmeyer, coordinator, please go ahead. Pone Holmeyer, koordinatorė, prašom. Wir wollen hier kein Durcheinander EPP koordinatorė. Na, aš tokia būsiu. Sutarsim, sutarsim, rasim, kas čia turėtų kalbėti. Neseniai lankiausi Katanijoje. Lankiausi tuose vadinamuose hotspot viestos, vietose. Ir man kilo svarbiausias klausimas dėl tų nelydimų nepilnamečių. daugelį, daugelį tų centrų e, ir yra kalbama apie tai, kad, tie, kad tų nelydimų nepilnamečių yra daug, nes nusikalstamos grupuotės bando tuos nepilnamečius pritraukti pas save, turėdamos kriminalinių tikslų, pavyzdžiui, atveždinti vaikų arba jaunų moterų, jaunų moterų, kad, juos, kad paskui galėtų versti jas užsimti prostituciją, vaikus, kad galėtų priversti vokti ir panašiai. Ir tuomet tie žmonės atsiranda tokiame užburtame nusikalstamumo rate, iš kurio išeiti yra neįmanoma, nes jie bijo eiti kalbėti su policija, bijo pranešti apie savo situaciją. Tad mano klausimas komisijai būtų toks, kiek Europos komisija ketina sustiprinti Europolą ir Frontexą, kad šios agentūros galėtų veikti, kad tie jauni žmonės nepatektų į prekeivių žmonėmis rankas, e, kur jų laukia juoda ateitis. Man teko galimybė pakalbėti su 12 tokių jaunuolių, kurie um, um, ištrūko iš tų nusikalstamų tinklų. Jų istorijos buvo baisios, kai jie pateko tas nusikaltėlių rankas, jiems buvo nuo dviejų iki, nuo, nuo penkių iki penkiolikos metų ir jie iš tikrųjų buvo įtraukti tos nusikaltėlių tinklus. Man atrodo, didžiulį dėmesį reikia skirti tiems nelydimiems, vieniems atvykusiems nepilnamečiams, kad jie būtų saugesni. Tai sustiprins be abejo visų saugumą. Ačiū. Kolegė Sipel, prašau socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Europos komisijos atstovai mums sakė, kad e, prielupščio teikimo procedūros turėtų būti trumpesnės, be abejo, tai yra dalykas, kuris turėtų pasirnauti visiems, pirmiausia, prieglopščio prašytojams suprantama. Mes vis tik juk turime įsitikinti, kad prieglopšio teikimo teisė būtų individualiai teikiama teisė. Kartais, kai matome, kiek ilgai tos procedūros trunka valdybės, valstybėse narėse, tad kyla klausimas, kaip pavyks sutrumpinti tas procedūras, nes jos tikrai kartais labai ilgos, kad siūloma nuo šešių iki dviejų mėnesių su, sutrumpinti tas procedūras. Tad mano klausimas būtų toks. ar e, apeliaciją galės teikti prieglopščio prašytojas, jeigu jam nesutikimas pabėgėlio statusas ten, kur buvo jo prašymas atmestas. Ir čia pirmiausia, aš galvoju apie prieglopščio prašytojus. Įsivaizduokite, kad e, iš šalies išsiunčiamas yra žmogus, kai nebelieka jam grėsmės. Kiek valstybės narės ruošiasi investuoti į pabėgėlių integraciją. Kartais valstybėse narėse kyla klausimas, ar verta tą daryti, kadangi tie žmonės vis tiek išvyks į savo šalį, bus išsiųsti laikui atėjus. Sakoma, kad pasilikti galėtų karo pabėgėliai, bet Tiksliau, gali būti išsiųsti žmonės, kai baigėsi karas, jau buvo karo pabėgėliai, bet regisi, gali būti išsiųsti tie žmonės, kurie buvo režimo savo šalyje kankinti, nuo jo nukentėję, bet režimui pasikeitus jie gali būti išsiųsti. Ar yra jau kokiu nors minčių, kaip bus sprendžiamos šie, šios problemos? Ar kas, kas turės užsimti tų žmonių išsiuntimu? ir galiausiai, ką masto tie žmonės, manydami, kad jie gali būti išsiųsti. O dabar norėčiau išgirsti Europos komisijos nuomonę, prieš pereinant prie tarybos atstovų šią temą komentarų. Ačiū, Brigit. Um, ECR. Atsar e atrodo nėra. Aldė, Cecilija, prašom. Labai ačiū. Ši vasara mums aiškiai parodė, kad ES reikia telkti jėgas ir kurti nuseklę, veiksmingą ir atsparę sistemą. Per pastaruosius mėnesius Turkijoje įvykiai parodė, kad Europos parlamentas visiškai teisingai e, elgesi, kai uh, skeptiškai vertino uh, perleisdamas atsakomybę abejotinam Turkijos lyderiui. Uh, Kai aš komisijos prieglošio paketo antrąją dalį skaitau, bandau sutelkti dėmesį į priemonės ir mūsų atsakomybės perkelimą kitoms valstybėms. APR pasiūlyme kalbame apie saugias e, trečiasis valstybės regionus beveik kiekviena pa, e, kiekvienoje pastraipoje. Anksčiau paprasčiausiai būdavo sakoma, kad reikia vertinti kiekvieną asmenį ir apsaugoti žmonės, kurie atvyksta taip pat iš vadinamųjų saugių kilmės valstybių. E, tokiu būdu, kad būtų užtikrintas e, kiekvieno asmens saugumas, buvo įmamasi priemonių, bet dabartinėme dokumente tai yra visiškai išbraukta ir bendrai yra sakoma, uh, masinis e, visų e, tikrinimas ant išorinių sienų, net nekalbant apie bet kokį e, kiekvieno asmens patikrinimą. Aš labai tikiuosi, kad parlamentas tam prieštaraus. Be abejo, yra keletas gerų dalykų, pavyzdžiui, teisinės pagalbos iškelimas į pirmą planą arba trumpesni terminai. E, bet kad prieglapšį prašantieji galėtų naudotis naujomis sąlygomis, mes turime užtikrinti, kad tie žmonės iš tiesų galėtų patekti į ES, jeigu jiems reikia prieglapšio ir kad jie galėtų pasinaudoti mūsų prieglapšio sistema, ne, iš, nebūdami išsiusti iš ES iš karto. E, kai kalbam apie naują reglamentą, atrodo, kad jo tikslas kodifikuoti ir suderinti uh, Uh, esamas valstybių sistemas, nustatant mažiausius, silpniausius įmanomus standartus. Ir Europos komisija ciniškai sako, kad taip pabėgėliai nenorės važiuoti į ES ir sieks skrėlošio kitur. Kur kitur, net nepasakyta. Taigi, e, tie nedaugelis prieglopšio siekiančiųjų, kurie įveiks e, visas kliūtis, atsidurs, ne, pasidarys nesaugus, jie nežinos, kur jie gali gyventi dėl to, kad e, e, privalomai turės naudoti laikinai leidimą gyventi ir e, bus apsaugos poreikiai nuolat įvertinami iš naujo privaloma tvarka. Kolegos, supraskit mane teisingai, ne viskas yra klaidinga ir ne viskas yra siubinga. Taip, reikia daugiau derinimo, reikia veiksmingesnių procedūrų, bet daugelį svarbių pasiūlymų uh, daug, su daugeliu svarbių pasiūlymų aš negaliu sutikti. Nedažnai aš nusiviliu Europos komisiją, bet e, kai kalbam apie daugelį šio pasiūlymo e, esminių elementų, turime pripažinti, kad jiems trūksta esminės pagarbos Europos vertybėms, tokiams kaip solidarumas ir tarptautinės teisės principams. Netgi stokojama pagarbos baziniam žmogaus orumui. Europos parlamentas turės sutelkti dėmesį savo darbę į tai, kad tos europietiškos vertybės grįžtų į tos pasiūlymus ir kolegos e, vertinioja tai kaip mūsų pagrindinį prioritetą. Ačiū. Thank you, Cecilija. Ačiū, Cecilija. Būtent to aš siekiau, kai prašiau, kad koordinatoriai pristatytų kiekvienos frakcijos bendresnę poziciją. Atrodo, kad taip ir vyksta. Toliau guė. Barbarai, neklystu, Barbaras Spineliai. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuos minėjo ponė Vikstrom. Norėčiau grįžti prie kai kurių jos argumentų. Man atrodo, esama tam tikros sumaišties, neaiškumo, nes girdimas pažadas, kad reikia spartinti procedūras, kad reikia daugiau harmonizacijos. E, Visą tai, aišku, galėtų viena vertus džiuginti, tačiau neaiškumo dėl to nemažiau, nes harmonizavimas gali reikšti, kad bus siekiama mažiausio bendro vardiklio. Europos komisijos siūlymas ir nukreiptas yra šią linkme, kad viskas vyktų kuo greičiau, kuo skubiau. O tai kartais gali apsunkinti pabėgėlių ir migrantų prieimimo procedūrą. Norėčiau dėl pačių sąlygų tarti keletą žodžių ir užduoti klausimus. Norėčiau pa, taip pat pasakyti, kad tas to bendro mažiausio vardiklio rizika egzistuoja, kadangi labiausiai bus susitelkiama prie įvairių standartų, prie kovos e, elementų kai kurių e, su antriniais judėjimais ir kas daroma. Buvo numatytas penkių metų laukimo laikotarpis tiems, kurie yra saugomi tarptautiniu mastu, kad žmonėms galėtų būti suteiktas pabėgėlio statusas. asmuo atvyksta. O kaip atsitinka tada, jeigu asmuo atvyksta valstybė, kur jis neturi teisės būti, tai yra pirmas dalykas. Norėjau čia, čia gauti daugiau paaiškinimų, nes man atrodo, pabėgėlio situacija taip dar tampa sudėtingesnė. Antra pastaba. priemonė susijusių apsaugos užtikrinimu tam tikrą laiką. Europos komisija čia pasiūlė pakeitimą, kad būtų pabėgėlio statusas būtinai peržiūrimas, kad būtų galima atsižvelgti įvykusius pasikeitimus pabėgėlio kilmės šalyje. Tad tas statusas būtų peržiūrimas nuolatos. Tai yra kitas elementas, kuris dar labiau suprastins pabėgėlių sąlygas, jų gyvenimas taps dar nestabilesnis dėl to. Socialinės apsaugos klausimai. Tai yra susijęs su integravimo programomis. Aš manau, kad ta apsauga pabėgėliams turėtų būti teikiama, kad tie žmonės būtų gydomi prireikus ir kad jie e, galėtų kreiptis į besąlygiškai gydytoją, jeigu jums to reikia. Visi tie pakeitimai, mums siūlomi pakeitimai kelia susirūpinimą, nes jie gali sukelti daugiau spaudimo pabėgėliams. E, juk pažinotumas, kad gali būti atšauktas pabėgėlio statusas, bet kada tas pabėgėlis tikrai jausis labai nesaugiai teikiami tokie neaiškus pažadai, kaip sakė ponė Sipel, koks įmonės vadovas įdarbins pabėgėlį, jeigu nėra nei mažiausio tikrumo dėl to, kad tas pabėgėlis gaus leidimą pasilikti. Ar jeigu nebus jokio tikrumo dėl to, kad tas jo leidimas gyventi nebus pratestas, kad jis gali būti bet kada išsiųstas. Pone Lambert, žaliųjų vardu. I'm also going to... Ir aš atstovauju šešėliniams pranešėjams. Ar jūs norit, kad aš suderinčiau koordinatorius ir šešėlinis pranešėjas vaidmenį vienam pasakymui? Niekam neleisiu kalbėti du kartus, nereiktų, kad kalbėtume du kartus, tai galit kalbėti iš karto. Aš esu vienintelė žalioji, atrodo. Kalbant e, apie bendrą poziciją, galėtumėm didelę dalimi sutikti su to, ką sakė anksčiau kalbėjusiai. Mes e, turim rimtų abejonių dėl e, keliavimo krypties ir jau iš seniai uh, turėjome būkštavimų, kad nesugebėsime jų suvaldyti ir teisės aktai buvo keičiami, gražinami ir aš nežinau, ar pakankamai turim įrodymų, kurie mūsų būkštavimus e, išsklaidytų. Jau buvo paminėta, kad, kalbame apie, kad iškyla nebaudžiamumo elementas. Mes čia kalbam tarsi apie prekių pervežimą ir e, prieglopšio prašantieji tampa tokiais, e, tikrai žmonių interesai tampa antrarūšiai E, turim kalbėti apie iškių taisyklių sukūrimą. Todėl mums kyla klausimas be kita ko, koks yra vertinimo vaidmuo e, gyvendinant peržiūrėtai teisės aktą. Aš nežinau, ar daug įrodymų, kuriuos mes esame gavę iš AIDA projektų ar kitų dalykų, yra ties, iš tiesų deramai pasveriami. Pažiūrėkime, ką valstybės narės iš tiesų daro. Vietoj to, kad valstybės narės bendradarbiautų, mes grįžtam prieš to, kas buvo prieš keletą metų ir nieko ne, nenuiname prieki. Taigi, koks bus vertinimo vaidmuo? Kitas dalykas - antrinis judėjimas. Apie tai jau Dublinė kalbėjome gana daug Šis reiškinys yra susijęs su pirmuoju atvykimo uostu ir ten neveikiančia sistema. Todėl, kurdami taisyklės, mes turim pirmiausia pagalvoti, kokios įtakos, e, e, kaip tai pakeis papildomų resursų poreikį. Nes kągi dabar matome, valstybės narys patiria didžiulį spaudimą. E, trūksta netgi tarptautinių ekspertų. Kitos valstybės turi juos nusiųsti, bet jos nenusiunčia arba jeigu nusinčia ekspertus, nusinčia dviem savaitėm ir paskui juos susigražina. Iš kur gausim resursų, kad sistema veiktų, kaip komisija apie tai galvoja? Buvo paminėti tie e, migrantų antplūdžio valdymo centrai, hotspots. Ar mes jų juridinį statusą aiškiau apibrėšime mūsų pateiktose pasiūlymuose? Ar yra kažkas konkretaus apie tai ten pasakyta? Taip pat buvo pasakyta, kad Europos parlamentui labai aktuali tema yra nelydimi nepilnamečiai. Šiame komitete jau turėjome svečių kalbėtojų, kurie sakė, kad procesas e, turi būti labai sklandus. Tokie nepilnamečiai atvykstantis nuo atvykimo taško iki įsikūrimo taško turi e, judėti be didelių kliūčių. E, Ir šiame pasiūlyme e, be kitų dalykų trūksta ir saugių galimybių patekti į teritoriją apibrėžimą. Mes turime aiškiau apibriežti, kokis, koks gynybinis požiūris turėtų būti priimtas ir ryštingas požiūris. Aš pati rengiau pranešimą dėl kvalifikacijų direktyvos peržiūrėjimo, norėčiau šitą paminėti čia. Viena iš mums aktualių temų buvo, kaip E, pabėgėlių statuso papildomą apsaugą galėtumėm įrašyti į specialų pasiūlymą apie jų teisės ir panašiai. Man atrodo, kad papildoma apsauga neretai yra vertinama kaip antra rūšė, e, stengiamasi ją sutrumpinti ir e, kaip, kokių naujų įrodymų turi Europos komisija kuri leistų parodyti, kad veiksma, sprendimai priimti prieš porą trejetą metų yra nebenaudingi labai sutinkame su tais, kurie sakė, kad atsidrado didelė įtampa, nes nuolat vyksta peržiūros procesas. Jis yra labai biurokratiškas, jis reikalauja daug resursų. Jau dabargi žinome, kokias problemas valstybės narės turi. O be to iškelta mintis, kad integravimo priemonės turi būti taikomos visiems atvykstantiesiems. Kam jiems stengtis dalyvauti integracijoje, jeigu žinote, kad gal po metų jūs išvarys namo? Visi kalbėjo apie įdarbinimo aspektą. Komiteto, parlamento užimtumo komitete ta tema buvo aptarta. Taigi, kaip bus peržiūrėtas legalus statusas, juridinis statusas. Kaip pakeistoji sistema leis užtikrinti, kad žmonės nebus pažeidžiami ir beviltiški. Kaip juridinio statuso peržiūra leis pakoreguoti trumpalaikių gyvenimo leidimų e, Mm, sistemą, kad jie galėtų būti panaudoti žmogų ieškant darbo, pavyzdžiui. Kitas dalykas, jeigu galvojam apie žmogaus išsiuntimą atgal, kokias parengiamasias priemonės turime numatyti, kad žmogus galėtų būti reintegruotas savo kilmės valstybėje, o netaptų ten destabilizuojančių faktoriumi. Pasikalbėję su Afganistano ar kitų valstybių ambasadoriais, suprastumėt, kad jiems priimti didelę dalį žmonių, E, grįžtančių iš Europos be specialaus pasirengimo e, destabilizuoja jų ekonomiką ir visuomenę. Taigi, kaip e, ta sistema galėtų veikti? Aišku, bus ir daugiau klausimų, mes juos kelsime, atskirus dosie nagrinėdami šiame komitete, bet tai, ką aš išsakiau, yra keletas iš mums aktualiausių temų ir aš labai norėsiu išgirsti jūsų atsakymus. Ačiū. Aš Džin. Ačiū, Džin. Labai platus pasisakymas. Ir galiausiai koordinatorių vardu. Pone Marijus, ECR vardu norite kažką pasakyti, galite kalbėti trumpai. Aš to gerai, proedrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums visuomet labai įdomu diskutuoti teisės aktus ir matyti, kaip jie yra kuriami. Bet esmė yra ta, kad Europos parlamentas turi įsikišti ir prisidėti prie tų teisės aktų rengimo, kad e, dabar susidariusi padėtis būtų deramai atspindėta. Aš galiu Jūs e, informuoti, kad Egėjo jūros salose e, jau yra perpildymas. Migrantų srautai pastarosiomis savaitėmis dramatiškai išaugo. Kiek šiandien žinome, 12 tūkstančių, sakyčiau, nelegalių migrantų prieglopščio siekiančiųjų e, plaukia per e, Egėjo jūrą. 4926 prašymai prieglopšiui buvo vien tik lesbos salose priimti, daugiau negu 3000 koso salose. Kaip jūs suprantate, Graikija savarankiškai su tuo susidoroti nebegali, nes kiekvienas atvykstantis asmuo teikia paraišką pra, e, prieglopšiui. Ir ta paraiška turi būti išanalizuota, išnagrinėta pagal teisės aktus, tenkinant daugybę visokiausių reikalavimų. ES įsipareigojo savo ruoštų Graikijai padėti. 720 asmenų turėjo būti nusiusti dirbti EASU, bet iš jų tik tai 303 e, realiai pradėjo dirbti. E, reikia 400 vertėjų, bet tik tai 61 įsidarbino Graikijoje. Administracijoje irgi trūksta daugybė žmonių. Taigi jo žadai nėra tenkinami ir tokia padėtis, kokia yra dabar, nebegali būti, nes yra daug žmonių prašančių prieglopšio ir tai daro jie teisėtai. Graikija kiekvieną paraišką turi išanalizuoti, bet dabar Egėjo salose jau gyvena tiek daug žmonių, kurie net fiziškai nebeturi galimybių ten gyventi, nėra infrastruktūros. E, įtampa susidarė didžiulė migrantų antplūdžio valdymo centruose, įvairiausiose salose. Ir dėja, e, vyksta daug ne, ne, nepageidaujamų incidentų. Taigi, kas bus? Daugiau negu 60 tūkstančių žmonių yra užstrigę Graikijoje perkelimo į kitas valstybės programą. Apie ją kalbėsim kitą savaitę. Kol kas ten jokios pažangos nėra pasiekta, bent jau Graikijos akimis. Pateiksiu tik pavyzdį. Iš 24 tūkstančių e, žmonių, kurie turėjo išvažiuoti iš Graikijos ir įsikurti, e, E, Vokietijoje tik tai 42 žmonės realiai išvažiavo. Taigi aš galiu pasakyti, kad diskusija apie tokius teisės aktus yra svarbi, bet klausimas, ką darome šiandien, ką darysime rytoj, ką darysime poryt, dirbti reikia labai greitai perkeliant žmonės įgyvendant perkelimo programą. Ir mes turime sustiprinti prieglopščio uh, tarnybas Graikijoje, kad visas paraiškas galėtumėm išanalizuoti pagal teisės aktus, kad žmonės patekę į Graikiją ten neužstriktų, kad Graikija netaptų jiems pastais. Taigi aš savo pasisakymu noriu Jūs informuoti, kad kol kas padėtis yra labai sudėtinga ir mūsų parlamentas turės labai garsiai apie tai kalbėti ir paremti pažanga, pastangas, kurios yra dabar dedamos Agėjo salose Graikijoje. Aš E, norėjau koordinatoriams pirmiausia suteikti žodį, kad būtų bendrai apžvelgta padėtis. O dabar dar koordinatorių vardu FDD. FDD koordinatoriai. Thank you. E, Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju už suteiktą informaciją. Taip. Ir uh, trūkumų ir gerų pusių yra tame pasiūlyme. Mano nuomonė yra gana nevienoda, ypač kai galvoju apie savo valstybę Švediją. Švedijai būtų labai naudinga tos teisės aktas, nes mūsų imigracijos mastai yra labai didžiuliai ir e, daug žmonių e, netgi yra išsiunčiami šiandien. Bet e, aš pirmiausia galiu pasakyti, kad tas pasiūlymas nėra labai geras dėl to, kad pati ES turi viską nuspręsti, o ne valstybės narės. Visų pirma, apie tai turim kalbėti. Kitas dalykas, e, kai sakome, kad e, vienodai turi būti traktuojami žmonės visose valstybėse narise, taip, taip turi būti, bet man susidaro įspūdis, kad kai tik kas e, prisijungia prie ES, visi turi laikytis Kopenhagos kriterijų ir pagarba žmogaus teisėms teisė į sveikatos apsaugą, į švietimą turi būti užtikrinti. Bet ne visos valstybės narės tą padaro, nors jos ir yra pasirašęs Kopenhagos kriterijus. Ar nereikėtų šio srities panalizuoti? Kitas dalykas, kai kalbam apie harmonizavimą, apie tai, kaip pabėgėliai turi būti paskirstomi ir panašiai, e, kieno, kuri valstybė uh, E, galės atremti, pavyzdžiui, tuos socialinius iššūkius, kurie dabar iškyla. Kuriai valstybė galės būti suteiktos išimtys? Aš dabar galvoju, palyginkim Švediją ir Rumuniją. Kas galėtų įsivaizduoti, kad tas dvi valstybės galima suderinti ar suvienodinti jų sistemas? Vėlgi, pagalvokite apie Švediją. E, ten yra labai daug migrantų, kurie iš Graikijos atvažiuoja ir staiga atvaž... E, Švedijoje demonstruoja uh, naujausius telefonus, yra puikiai apsirengę, ar e, jiems iš tiesų reikia tik tai gyventi saugioje zonoje, ar jiems nereikia greičiau įsikurti turtingoje, patogių ekonominių sąlygų valstybėje. Vokietijoje lygiai tą patį matėme, matėm, kad e, ten nemažai uh, E, priimama e, nelydimų nepilnamečių, kurie nebūtinai iš tiesų tokie yra. Akivaizdu, ne ES yra kalta dėl to, kad Švedijoje sąlygos yra geresnės negu kitur. Ir e, Švedija jau labai daug metų skiria dėmesio vaiko teisės apsaugai ir vaikų sujungimu su šeimomis. Ir aš manau, kad gal nereikėtų uh, tik tai galvoti apie prieglošę prašančiojus, reikėtų pagalvoti, kaip, ką mes galime suderinti ir kuri valstybė turi būti traktuojama kaip pavyzdinė. You you. Ačiū, ačiū prašėšėms šešėl, ir šešėlėms pranešėjams. Dabar ponė Tanefjun apie kvalifikacijas. Bit... Dėkoju. Na, man atrodo, irgi yra tam tikros sumaišties. Aš maniau, kad bus bendra diskusija apie viską po truputį, tačiau Be abejo, galime ilgai kalbėti apie tai, kas vyksta. E, mes, tą, mes tą ir darom jau savaitės ir mėnesius su daugiau ir mažiau sunkumu. E, žinome, kas vyksta kai kuriuose tuose centruose. Aš pati lankiausi pabėgėlių ant atžvalgymų centruose e, netaip ir seniai. Aš, pavyzdžiui, Graikijoje buvau tokiam centre ir sakoma, kad uh, Jeigu pabėgėliai turi interneto e, ryšį, tai jie gali gauti susitikimą dėl savo situacijos aptarimo po šešių mėnesių. Taigi mes be abejo diskutavom apie tai, o šiandien kalbam apie pasiūlymą. Man atrodo svarbu priimti ir reglamentą dėl kvalifikacijų pripažinimo. Kolegos kalbėjo prieš mane, pabrėžė E, būtinybę dirbti prie to, kad būtų sukurta bendra Europos pabėgėlių sistema e, ir prieglupščio teikimo sistema, kad ta sistema būtų žmogiškesnė ir sažiningesnė viena vertus ir kad ji būtų tvari e, ir kita vertus, kad tai būtų taip pat atvira ta sistema, priimanti, kad ir kaip kritiškai kartais mes vežiūrėtume šiandien į tas problemas, mes turime suteikti pabėgėliams saugų kelią ir teisėtą kelią atvykti pas mus, kad galėtų tik tie, kuriems reikia apsaugos. Tai yra iš tikrųjų dalykas, dėl kurio reikia skubiai spręsti. Šių iššūkiai yra didžiuliai Ne tik dėl to, kad atvyksta daug tų pabėgėlių į Europą, bet dėl to, kad mūsų politikos yra silpnos daugeliu atveju. Matome, kiek nedaug yra politinės valios ir kiek nedaug solidarumo tarp valstybių narių, kad būtų galima rasti tvarius sprendimus. Mums yra akivaizdu, kad dabartinė pabėgėlių ir prielušteikimo sistema ne tik, kad neveikia, bet ir aps, taip kaip reiktų, bet ir apskritai baigia sugrūsti, sugriūti ir dėl to kyla pavojus Europos projektui apskritai. Taigi e, tas reglamentas dėl kvalifikacijų pripažinimo būtų žingsnis teisinga linkme, kai dėl pabėgėlių statuso ir subsidiarumo aspektų. Iš tikrųjų, lab, kaip, kaip jau buvo pasakyta, labai svarbu turėti tą priemonę, kad galėtume suteikti galimybę visiems. Tad šiandien, man atrodo, svarbiausia yra pradėti diskusiją ir tos diskusijos pradinės metu pasakyti, kad svarbu apsibriežti kriterijus, kad galėtume peržiūrėti visą eilę aspektų. Aš ketinu glaučiai dirbti su taryba komisija visai šešėliniais pranešėjais tam, kad kuo greičiau galėtume pasiekti pažangos. Ir man atrodo, mes turime tikrai iš esmės savo politikos dėka užtikrinti pagrindinių teisių sąžininką taikymą visiems prieglopščio parašytojams, kad procedūros būtų spartesnės. Tai yra taip pat labai svarbu, tam turime dėti visas savo pastangas. Ačiū. Ačiū, Tane. Sako pirmininkas. Be abejo, prieimimo standartai. Dabar yra kita tema ir apie tai noriu pradėti Sofija Intveld. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos komisijos atstovams už jų pateiktą situacijos pristatymą. Manau, kad prieimimo sąlygos yra tik vienas iš aspektų, vienas iš klausimų, kur sulaukta pozityvių siūlymų gerinant situaciją. Daugelis kolegų minėjo, kad kyla susirūpinimo dėl kitų siūlymų, kurie gali pabloginti pabėgėlių situaciją. Tad įdomu būtų iškirsti naujų siūlymų priežastis. Aš manau, kad, tas, kad yra ir pozityvių elementų direktyvų. Ir aš manau, kad du svarbiausi tikslai yra štai kokie. Vienas tikslas, kur, kur pritarėma ir kitais klausimais, tai būtų užkirsti kelią uh, geriausių sąlygų ieškojimą. Ir kitas dalykas svarbus yra e, tinkamas integravimas pabėgėlių. Uh, E, kad trumpėtų procedūros, tai taip pat yra labai svarbu. Tai yra, tie visi elementai tarpusavį yra glaučiai susiję. E, jų, tų žmonių gerbuvis priklauso ir nuo to, be abejo, kiek ilgai jie turi laukti sprendimo savo atžvilgiu. Aš manau, kad aš kaip pranešėja irgi remsiuosiu šią dvasę dirbdama. Prieimimo sąlygos neturi būti naudojamos valstybių narių kaip e, atgrasos priemonės, kad pabėgėliai nenorėtų pas juos atvykti, kad prieimimo sąlygos būtų tokios siaubingos, kad pabėgėliai nenorėtų pas mus atvykti. Manau, kad tai nebūtų gera mintis. Man kilo klausimų dėl to, kad nėra poveikio vertinimo ar kažkokios studijos susijusios su dabartinė situacija, pavyzdžiui, prieiga prie darbo rinkos. Pavyzdžiui, e, galimybė naudoti socialinės apsaugos sistemą, švietimo paslaugomis, pas, sveikatos paslaugos sistema. E, apie tai nėra studijos jokios, apie galimybės tomis sistemomis naudotis. Juk be abejo, e, pabėgėliai turi savo įvairiausių savo daiktų, bet yra tokių valstybių narių, kurios yra linkusios konfiskuoti pabėgėlių turtą, jų santaupas tam tikrais atvejais. Uh, Tai yra tos praktikos kai kuriuose valstybėse narėse šiandien egzistuoja. E, nežinau, kaip yra su prieiga prie darbo rinkos. Jeigu procedūros sutrumpėtų, tai tuomet žmonės galėtų kuo greičiau rasti darbą. Ir tai būtų puiku. Jau buvo pateiktas siūlymas padaryti išimtis žmonėms, kurie nesiekia pabėgėlio statuso, o kiti jo nori labiau. Žmonės jų galėtų, pavyzdžiui, ir belaukdami pradėti dirbti, o ne tiek, jie, o ne, o ne galėtų jie nesėdėti be veiklos tos kelis mėnesius, kol laukia atsakymo. Mes turime užtikrinti, kad sumažinsime pabėgėlių judėjimą, kuris taps nenut nenutrūkstamas iš šalies į šalį. Ypač svarbu tai yra vaikų atžvilgių, nes jiems gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, žmonės e, tik pradėjo leisti vaikus į mokyklą, po mėnesio jau reikia mokyklą keisti, eiti kitur, tai tai nebūtų geras sprendimas. Ir e, lygiai taip pat su medicinos paslaugomis. Šiandien jau gydytojas yra čia, rytoj, kadangi jį perkelė, iškėlė, jis jau turėjo ieškoti kitų gydytojų. Man atrodo, ši e, vasara, paskutinius įvykiai taip pat parodė, kaip svarbu, kad galėtume pabėgėlius tinkamai priimti ir padaryti viską, kad jų mentalinė sveikata nebūtų pažeista. Ačiū, Sofija, sako pirmininkas. E, jūs, kolega, dabar turbūt kitą savaitę kalbėsite, ar ne, dėl pagalbos teikimo, dabar ne, nekalbėsim apie tai. O dabar išklausime šešėlinių pranešėjų, patyrusių kolegų E, dabar suteiksiu žodį Silvijai Gijom. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Manau, kad visi sutarėme dėl siūlymų, nes iš tikrųjų reikia e, didinti prieglobščio teikimo sistemų harmonizavimą tarp ES valstybių, galbūt neturėti bendrą prieglobščio teikimo režimą. Tačiau šiandien dažniausiai kylantis klausimas yra toks, ar komisijos šiandien vartojimas metodas padės pasiekti svarbiausių tikslų, Ir galiausiai, ar neatsitiks taip, kad bus sukurtas toks režimas, kuris bus harmonizuotas, bet kuris bus toks, atgrasantis toks, ribojantis, kad niekas galiausiai neprašys to prieglopščio. E, na, kai kas gal vadintų tokį e, režimą ir efektyvių, bet kažin ar tai būtų iš tikrųjų. Na, iš tikrųjų, įvairiuose tuose tekstuose tai yra palikta klaustukų, pavyzdžiui, kova su antriniais judėjimais arba, e, arba pavyzdžiui, piktybinis e, prašymas e, prieglopščio. Na, tai be abejo yra problemos, tačiau reikėtų, kad nebūtų numatomos kažkokios baudžiamosios priemonės pabėgėliams ar dar kažką. Man atrodo, mes netokį signalą turime jiems pasiūsti. Uh, E, svarbu, kad nebūtų pakengta dabar esamoms apsaugos priemonėms. Taip pat turime neužmiršti to, kas buvo atlikta iki šiol. Jean Lamberts minėjo apie tai, kad darbas jau buvo dirbamas šią linkme nuo seno, siekiant harmonizuoti sistemas. Tad reikėtų įvertinti tos pirmosios harmonizavimo fazės rezultatus, nes reforma prasidėjo gal prieš trejus metus, tad darbų padaryta buvo. Susidaro toks įspūdis, kad e, gali sumenkėti standartizavimo standartai, gali su, apsaugos standartai dėl standartizavimo, dėl harmonizavimo. Gali atsitikti taip, kad didesnės apsaugos nesulauks pabėgėliai. Susirūpinimą kelia štai, e, pavyzdžiui, valstybės, štai kokios valstybės narės turi taikyti saugios šalies savoką, tai gali būti saugi kilmės šalis, saugi pirmoji valstybė, kur atvyksta pabėgėlis ir panašiai. E, bet tam reikia aiškios informacijos, e, ne, ne kažkokios bendros informacijos, bet pačios naujausios informacijos. Ir kai kalbame apie pabėgėlių sutikimą atgal, turime elgtis atidžiai. Nerimo kyla ir štai dėl ko valstybės narės turėtų būti įpareigotos peržiūrėti pabėgėlio statusą. Nuolatos apie tai kalbėjo kolegos, bet tai šiek tiek netitinka tikslo pabėgėlį integruoti. E, kalbame šiame tekste ir apie sankcijas. E, jeigu, pavyzdžiui, atsisakoma bendradarbiauti arba įtariamas kažkoks antrinis judėjimas ir panašiai. Tad e, susidaro toks įspūdis, kad ši prieglupščio sistema numato kažkokias baudžiamasias priemonės. Tai nėra labai, sakyčiau, šlovingas aspektas. Nežinau, ar buvo patikslinta tai, kad taikomi tam tikri tiksliniai apribojimai susiję su judėjimo laisvės apribojimais. Gali atsitikti, kad pabėgėlis bus laikomas namų arešte, ar jis turės registruotis tam tikroje numatytoje struktūroje reguliariai. Ir norėčiau, kad būtų pakomentuota tai šiek tiek plačiau. Pavyzdžiui, yra ir pozityvių dalykų, tokia kaip teisinė pagalba. Uh, E, ponas Mišelė apie tai kalbėjo, e, globėjų teisinių nustatymas, e, pabėgėlių vertinimas ir prieiga prie darbo rinkos, kuo greitesnis, visą tai yra pozityvu. Tačiau reikia tą susirūpinimą keliančius aspektus išsklaidyti. Norėčiau dar porą jų paminėti. Kaip būtų galima spręsti kilmės arba saugios šalies klausimą. Skirtumų čia daug. Ta tiek Dublino reglamente, ESO plus, ES e, Europos sąraše saugių šalių, irgi ta savoka minima, reikėtų išsiaiškinti, ką tiksliai reiškia ta savoka. Na ir paskutinis dalykas, manau, kad turime suprasti, kad atsirado tam tikro darbo metodo didesnio kompleksiškumo dėl to, kad vis daugėja tų siūlymų. Bet manau, kad norint teisingai atsirinkti, reikia susitarti dėl bendro visiems darbo metodo ir dėl bendrų tikslų. Ačiū. Pirmininkas. Kolegė Metsola, prašau. Representing... Dėkoju, pirmininkė, aš atstovauju kolegoms Poliezė Masolinį ir Lenards. Jeigu jūs nieko prieš, pristatysiu jų atskiras pozicijas kaip vieną. Uh, Mūsų frakcijos pozicija ir jų pozicija į komisijos pasiūlymus yra teigiama. Dėl prieglopščio procedūrų reglamento mes esame patenkinti tuo, kad siūloma keisti procedūrų direktyvą į reglamentą, kur užtikrintų visišką suderinimą. Taip pat, kaip žinia, dabartinė direktyva nepakankamai veiksminga, siekiant suderinti, supaprastinti valstybių narių praktiką, yra skirtingos procedūros skirtingose valstybėse narėse ir dėl to atsirado antrinio judėjimo ar geriausių palankiausių sąlygų ieškojimo atveju. Tai reiškia, kad pareiškiai e, siekiantis aptautinės e, apsaugos nevienodai paskirsyti valstybėse narėse. Procedūros turi būti veiksmingos, teisingos, aiškios. E, teisingos, aiškios procedūros reiškia, kad tie, kurie prašo tarptautinės apsaugos, turi teisių, tos teisės turi būti išaiškintos ir apibrėžtos aiškiomis procedūromis, pateikiant taip pat ir pakankamai informacijos pareiškiems. Mes tuo pačiu turime nepamiršti, kad nesilaikimas taisyklių turi tam tikrų pasiekmių dėl E, taisyklių dėl saugių šalių suvienimo, perinama, e, siūloma pereiti laipsniškai prie vieno sąrašo, kad būtų Europos sąrašas vienas ir jis pakeistų Europos valstybių narių sąrašus, tai numatyta per penkerius metus nuo direktyvos įsigaliojimo, tai yra žingsnis teisinga linkme ir mes e, sieksime dirbti su pranešėjais, šešėlės pranešėjais iš kitų frakcijų dėl šio pasiūlymo. Dėl kvalifikacijų direktyvos Europos e, liaudės partijos frakcija e, m, siekia užtikrinti geresnius standartus, vienodus standartus prieimimui. Taip pat e, galvojame apie tai, kaip tai turėtų atsiliepti ir paveikti taip vadinamą antrinį judėjimą ir Šengeno e, zonos funkcionavimui. Mums reikia siekti galvoti sukurti sistemą, kuri užtikrintų tarptautinę apsaugą vienodai nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra nagrinėjimas prieglopščio prašymas tuo pačiu metu e, taisyklių suvienojimas e, reikštų, kad tiems, kuriems jau taikoma apsauga, e, jos taip pat galiotų, visos valstybės narės turi taikyti taisyklės prieglopšio prasytojams, atsiprašau, tiems, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga. Bet tie pasiūlymai turi būti siemi su uh, Dublino sistemos peržiūrė, tuo pačiu metu reikia stiprinti prieglapščio e, agentūrą ir taip pat e, tarptautinės apsaugos statuso e, taikymo principus. Dėl prieimimo pasiūlymo tikslas sukurti bendrą Europos prieglapščio sistemą turėtų būti užtikrinti, kad kompetentingos e, institucijos e, dirbtų panašiai. E, siekdamos išnagrinėti prašymus, reikia vengti ilgų procedūrų. Atitinkamuose valstybėse naise reikia užtikrinti taip pat ir viešąją tvarką ir skirti viešųjų lėšų teisės saugos, teisės tvarkos institucijoms ir mes taip pat uh, E, siūlome kryptinius apribojimus ir stebėsenos e, sistemų įvedimą. Dėl darbo rinkos mes žiūrime į komisijos pasiūlymą, reikia į dar gilintis ir manome, kad galimybė dirbti e, turi taip pat atitikti darbo rinkos standartus, reikia vengti iškraipimų. Mes parlamente esame sutarę dėl tų terminų, reikia bendros prieimimo sistemos, kad uh, asmenys ieškantis, siekiantis tarptautinės apsaugos siektų prisidėti prie bendros gerovės, bet aišku, reikia atsižvelgti į asmenų padėtį konkrečią skirtingose valstybėse narėse. Ir mes e, tikimės, kad taip būtų galima prisidėti prie tokių žmonių e, integracijos primančiose bendruomenėse. Ačiū galiausiai, ponė Koracabils. Dėkoju. Kratsa Bild. Sistema nežlugo ir nėra, sakoma, nepakankamai gera, bet iš tikrųjų viskas yra taip todėl, kad priemonės egzistuojančios nepakankamai įgyventinamos. Mes dabar neturime užsiminėti dviračio išradinėjimu turime pasižiūrėti, kodėl daug kas nepasteisina dėl to, kad valstybės narės e, neturi pakankamai politinės valios neskiria pakankamai pajėgumų. Mes matome, kad ir konfliktai neblėsta, Sirijos tragedija 12 e, tūkstančių žmonių vasarą, pavyzdžiui, vėl atvyko viduržėmio jūrą į Europą ir vaikų labai daug tarp jų yra. Daugiau per vasarą atvyko negu kad per visus 15 metus. Ir prieglopščio ir migracijos priemonių paketas įgaliojo 2015 metais, bet ne viskas įgyvendinta. Komisijos požiūris galbūt nėra labai geras, bet jisai yra pragmatiškas siekiant veiksmingumo ir iš uh, siekiant taip pat išlaikyti teisinėiškumą ir humaniškumo principus. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, dvi direktyvos taps reglamentais ir norėjau klausti, kodėl e, siūloma tik peržiūrėti prieimimo sąlygų direktyvą, o ji nebus padaryta paversta reglamentu. E, reikia siekti užkirsti kelią piknaučiavimui. Labai geras pasiūlymas taip pat yra ir galimybė įsidarbinti per pusę metų, kaip Sofis sakė, tai puikiai integracijos galimybė. Ir visi kalbėjo apie tai, kad visi tie procesai neturėtų sumenkinti standartų pirmiausiai labiau pažeidžiamų atžvilgių, kaip kad nelydimų nepilnamečių, kuriems reikia ypatingos apsaugos. Dar e, du dalykai prisimenu. Lambert pranešimą puikiai. Mes e, dalyvavome jį rengiant ir mes pasakėme už vieną, o ne dvi sistemas. Kitas klausimas - galimybė atimti, panaikinti apsaugą. Manau, kad reikia pagalvoti, kaip tai atitinka mūsų tikslą užtikrinti ilgalaikę integraciją tų, kuriems mūsų visuomenėse suteikiama tartutinė apsauga. Dėkuoju. Pone Mišel, ar jūs norite trumpai atsakyti? Taip, pirminkė. Pirmiausiai, mane nustebino šiek tiek kai kurių uh, E, narių pasisakymai. Man atrodo, kad reikia atsižvelgti į egzistuojančią realybę. E, daugelis sakė, kad lankėsi priimo centruose ar e, migrantų antplūdžio valdymo centruose. Bet nepamirškite, kad mūsų sistema beveik jau pasiekė ribas. Spaudimas yra didžiulis. Ir ką mes darome? Mes bandome priderinti sistemą prie naujos realybės. Aš manau, kad jeigu šis komitetas užsimerks ir sakys, ne, dar plėskime prieglopščio prašytų teisės ir uh, pa, sustiprinkime tuos veiksnius, kurie verčia dar daugiau žmonių atvykti. Tai ką mes darysime, kai bus su prieimimo sąlygomis. Pasižiūrėkite į tai, kokia yra realybė. Uh, realybė prieimimo centras yra tokia, kad būtų galima paduoti teismą visas valstybės narės, nes nepakankamos tos sąlygos, nepakankamai geros ir nėra taip, kad trūksta valios valstybėse narėse. Jos patiria spaudimą Graikija, Vokietija, Italija patiria didžiulį spaudimą. Ir ką mes bandome padaryti? Priderinti e, sąlygas, tačiau mūsų tikslas yra toks pat apginti prieglopščio prašytojus, užtikrinti e, deramą elgesį su jais, galimybę naudotis teisės saugos sistemą ir padorę sąlygas visose valstybėse narėse. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas, bet mes taip pat turime prisiderinti prie realybės. E, terminai e, prieglopščio procedūros tai yra palanku prieglapščio prašytams. Pasižiūrėkite, kokia yra situacija dabar, kiek e, vėluojama, kai kurie laukia metų metus, kol bus priimtas e, sprendimas. Dabar bus numatytos, e, matyti terminai valstybės narėms, priimti sprendimams. Ir tai yra pažangus dalykas. Mes e, nėra taip, kad netliktume individualaus vertimo, bet per pusę metų žmogui numatyta galimybė susitikti su pareigūnais, e, bus vertintas jos prašymas, taigi e, bus numatytos griežtos taisyklės, terminai e, valstybėms narėms, kad žmonės negyventų nežinioje. Aš nesutinku su tais, kurie sako jūsų komitete, kad komisija ėmėsi neteisingos skripties kad mes žengėme e, tuo keliu, kuris sumenkins mūsų, nuves e, mus prie mažesnių, menkesnių standartų. Mes kaip tik norime apginti prieglopšio prašytojus, bet dėl skaičių migrantų turime priderinti savo taisyklės atitinkamai. Kai kurios valstybės narės sugeba viską veiksmingai ir greitai padaryti ir veikia tai jų atveju. Mes siekėme užtikrinti, kad visos valstybės narės pakils į tą lygmenį, kad būtų galima greitai, veiksmingai e, nuspręsti dėl atskirų atitinkamų prašymų. Aš įsiklausiau į tai, ką sakė visi trys pranešėjai, jie įsigilino į pasiūlymus. Taip yra klausimų, aš esu pasirengęs darytis, e, aptarti tai su jais, tačiau jie kalbėdami kalbėjo apie papildomą e, vertę šio pasiūlymo. Dabar trumpai dėl atskirų pastebėjimų. Pone Holmair kalbėjo apie nelydimus nepilnamečius. Taip, tai yra viena iš didžiausių problemų šiuo metu. Mes turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu, nusikaltėliai bando pasinaudoti vaikų e, situaciją pabėgėlių centruose. Šiuo klausimu e, mūsų pasiūlymai skirti, kad būtų sustiprinta tokių nepilnamečių apsauga, e, siūloma paskirti globėje kiekvienam nelydimam vaikui ir šis globėjas turi būti paskirtas per penkias darbo dienas. Tai reiškia labai greitai. Globėjas turės padėti vaikui visais procedūros etapais. Mes e, siekėme užtikrinti, kad vaikai nebus palikti likimo valiai prieimimo centruose, kad jiems bus suteikta pagalba. Taip pat numatyta, kad globėjai neturėtų pernelyg daug tokių priskirtų vaikų, kad būtų galima užtikrinti e, individualią rūpybą tokiais vaikais. Valstybės narės turės e, sukurti stebėsenos sistemą, kuri e, prižiūrės globėjų, tai kaip veikia globėjų sistema. Taigi mes sustipriname teisę į apsaugą nelydimų nepilnamečių. Subsidiarumo e, klausimas ir pabėgėlių statusas. Pone Sipelė apie tai kalbėjomės, e, sustipriname skirtumus tarp tų dviejų dalykų atitinka mūsų pasiūlymai Ženevos konvencijos nuostatas. Asmuo, kuris yra persekiojamas kaip asmuo, kaip individas dėl savo požiūrių, religijos ir e, žmonės bėgantis iš konflikto zonų. Darome skirtumą tarptų žmonių ir jiems e, numatomas skirtingas statusas. Jeigu mes tuos du statusus su jungsime, kodėl reikia dviejų skirtingų, kodėl reikėtų. Taigi mes e, išlaikysime skirtumą, numatydami teisės ir prievalios pagal atskirus šios du statuso tipus. Klausėte apie integraciją. Jeigu bus peržiūrėtas statusas, ar mes neprieštrausime savo tikslams dėl integravimo. Peržiūrint statusą, nereikia galvoti, kad žmonėms, pavyzdžiui, bus liepta išvykti šalies. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus e, kuris yra pabėgėlis, jeigu žmogaus to atveju matome, kad šalyje, pas, jo kilmė šalyje pasikeičia padėtis, tas žmogus netenka pabėgėlio statuso, bet gali prašyti kito statuso ir tik tai po tam tikr, tikrais atvejais, po tam tikro laikotarpio jis e, turės išvykti į šalies ir šiaip žmonės e, gali naudotis kitų teisinių statusų. E, dėl mūsų užduočių perkelimo į kitas teritorijas. Mes priešingai elgiamės, norime suderinti tai, e, kas parašyta ankstesniuose dokumentuose dėl saugių šalių, saugių kilmės šalių. Mes neplečiame šios saugos, bet e, siekime padaryti uh, sistemą labiau europietišką, numatomas ES sąrašas. Mes e, nesiekėme, kad tai būtų taikoma kaip e, visuotinė taisyklė. Poveikio vertinimas. Kaip žinote, esame spaudžiami ir e, dėl poveikio vertinimo prieglopščio sąlygų direktyvos, e, jis netliktas, bet esu atliko tam tikrą tyrimą visose valstybėse narėse ir pranešiai galėsiu pateikti visą informaciją, kad ji galėtų išanalizuoti ją. Mes nusprendėme E, palikti šį dokumentą kaip direktyvą, nes dabar sudėtinga ją paversti reglamentu, tai reikštų ekonominių ir socialinių taisyklių skirtingose valstybėse narėse sudenimą, o šios srityje yra labai daug skirtumų, bet vėliau galėsime grįžti prie šio aspekto. E, trečioji saugi šalis, ši savoka. Pone Gijom kalbėjo apie nuoseklumą tarp skirtingų teisėgros pasiūlymų. Mes esame pasirengę spręsti šią problemą. Kitą savaitę vyks atitinkamas sustikimas, kad mes viską išsiaiškintume, bet norėsime tikrai užtikrinti nuoseklumą skirtingose komisijos pasiūlymuose, tačiau tai yra sudėtingas teisinis klausimas mes e, nenubraukėme visko, kas buvo padaryta E, praeitįje, tikriausiai pamatysite, kad tokie pat kai kurie straipsniai išliko, e, paimti jie iš ankstesnių direktyvų. Pone Mišel, turime dar vieną klausimą apsvarstyti ir jūs tikriausiai taip pat sureaguosite. E, dėl e, perkelimo ES viduje ir į ES dar vienas klausimas. Aš galiu apsiribauti tuo, jeigu dar norite ką nors konkrečiai, kad padaryčiau, tai galiu. Vienas klausimas. E, darbuotojai skirtingose migrantų antplūdžio valdymo centruose. Pagal mūsų pasiūlymą ekspertai turi būti nusiusti per 11 ne 30 dienų, tai susijęs su ESO pasiūlymu. Reikia pasižiūrėti į visą e, pasiūlymą bendrame kontekste, kad būtų galima pamatyti platesnį vaizdą ir reikia, kad e, greitai būtų nagrinėjami e, visi elementai mūsų pasiūlymo. Taigi tiek nebenoriu tęsti diskusijos, bet esu pasirengęs į konkrečius klausimus atsakyti e, už salės ribų ar per dvišalius susitikimus. Ačiū Jums už atsakymus, ačiū kolegams už diskusijas. Norėčiau dar pasakyti kai ką. yra, kaip matote, labai daug požiūrių vertinant komisijos pasiūlymus koordinatoriai, išsakė savo nuomonę pranešėjai taip pat, kalbėjo apie kiekvieną pasiūlymą, tačiau aš e, norėčiau, kad komisija sureaguotų į nuomonę apie pranešimų pasiūlymus, pavyzdžiui, Jean Lambert kalbėjo, aš nenoriu, kad būtų kalbama tik abstrakčiai, bet kad konkrečiai būtų sureaguojama, nes Jean Lambert kalbėjo apie poveikio vertimą ir panašiai. Pone Fion taip pat e, sakė, kad e, kai kurie e, nariai lankėsi e, migrantų antplūdžio centruose ir tikrai nereikia galvoti, kad mes nesuprantame, kokia yra padėtis, nereikia generalizuoti tokių dalykų. Turime daug patirties, bet mūsų požiūriai atspindi e, įvairias politinės pakraipas, e, politinius požiūrius ir dėl to galbūt nereikia daryti kažkokių apibendrinimų. Kai kas e, tikrai pateikė labai išsamios, e, protingos analizės, suprantama e, komisijos pozicija puikiai, žinome, ką daro valstybės narės, ko nedaro ir galbūt geriau kalbėti konkrečiai apie tai, kas vyksta pagal kiekvieną elementą. Bet problema yra ta, kad dabar kalbame bendrai apie tris visas stritis ir labai sudėtinga atskirti jas kalbama bendrai apie krizę buvo taip pat panašiai. Taigi Reikia suprasti, kad e, diskusija e, yra tokia ir nereikia galbūt apibendrinimo atitinkamų daryti. Aš norėjau paaiškinti kai ką, nes negalima į viską sureaguoti. Turime dabar tęsti e, darbą. Kitas klausimas komunikatas e, dėl penktosios ataskaitos apie perkėlimą į ES ir ES viduje. Aš trumpai pristatysiu šį klausimą. Birželio 14 dieną mes ir, ir, ir e, Liepos 11 balsavome dėl paspartinimo tam tikrų procedūrų, dėl 12 Liepos balsavome dėl Keller pranešimo. Ir Aš suteiksiu žodį Skakeller ir poniai Bjork, bet pirmoji pasisakys Skakeller. Paskui galės dar kiti norintys pasisakyti, paskui e, bus atsakyta į jūsų klausimus. Ką? Prašau, pirmoji gal norit pasisakyti. Aš e, galvau, kad komisija pirmoji kalbės. Bet pirmiausia, kalbame apie penktąją E, perpaskirstimo ataskaitą ir taip pat turime lentelę, kuri rodo, kad iš esmės padėtis nesmarkiai ir pasikeitė. Taip pat turime migrantų perkelimo sistemos e, įgyvendinimo ataskaitą, kuri rodo, kad akivaizdžiai per daug mažai žmonių yra perkelta iš Graikijos. Tai yra labai rimta problema. Valstybės narės buvo pasižadėjusios, susitarusios, kad bus perkeltas 160 tūkstančių žmonių iš viso per dviejus metus, jeigu teisingai skaičiuoju metai eina į priekį, bet e, žmonių perkelimas nevyks, neina į priekį. Yra valstybių, kurios visiškai nepriemi žmonių arba yra valstybių, kurios priemi labai nedaug. Tik nedaug valstybių priėmė didelį skaičių migrantų, nei viena valstybė kol kas nepatenkino visos kvotos. Matau, kad tai yra apgailėtina. Valstybės narės turėtų daugiau pasistengti ir išnaudoti šias galimybės, turėtų daugiau uh, priimti žmonių. Kita vertus, kai kalbam apie ekspertų siuntimą į Graikiją ir Italiją, pavyzdžiui, ES ekspertų valstybės narės siunčia labai mažai, valstybės narės savo pažadų netenkina. Todėl aš manau, kad tokia padėtis yra labai gera ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija ir toliau e, stengiasi skelbti tas lenteles, kurias matote komisijos puslapyje Ir taip galėsite suprasti, kiek daug žmonių yra perkeliama ir kiek dar trūksta, bet bendras vaizdas yra liūdnas. Todėl aš norėčiau paklausti Europos komisijos, ką jūs planuojate tuo klausimu padaryti, e, ką tai iš tikrųjų reiškia. Čia problema e, iškyla valstybių narių pusėje, tas yra aišku, bet ką jūs ketinate daryti, kokiu priemoniu jums įties, kad valstybės narys pajausų tam tikrą spaudimą. E, Europos parlamento nariai e, gali šitą padaryti, jie yra iš valstybių narių, kurios nepildo e, kvotų, ne, nepildo pažadų, galbūt jos gali visuomenėje kelti tam tikrą dėmesį, bet aš norėčiau išklausyti ir Europos komisijos e, ne tik apie e, migrantų perkelimą, bet ir apie tai, kad e, trūksta e, E, pavyzdžiui, Graikijoje e, apgyvendinimo sąlygų. Kaip ES pinigai yra panaudojami to požiūriu, kokios kliūtis iškyla, kiek užtrunka pinigų prašymos, e, tas procesas nuo pinigų prašymo iki pinigų paskirimo. Kaip būtų galima čia padėti pagerinti? Tokie būtų mano klausimai jums. O be to aš dar norėčiau paskatinti visus peržvelgti lenteles Taip pat kalbame apie nelydimus nepilnamečius ir tai rimta problema, nes Graikijoje ir Italijoje jų yra labai daug susitelkę. Tų jaunuolių perkelimas vyksta labai lietai. Gal komisija ką nors apie tai pasakys? Tik viena valstybė narė, kiek žinau, Suomija šioje srityje dirba, sveikinu Suomiją, bet kitos valstybės, mano nuomonė, irgi galėtų šito požiūriu pasistumti į priekį ir pasirūpinti, kad nelydimi nepilnamečiai, kurie gyvena labai sudėtingomis sąlygomis Graikijoje ir Italijoje, būtų priimami jų valstybėse su derama apsauga, jiems būtų sveikiama globa ir panašiai. Apie tai komisija kalbėjo ir visų tų dalykų trūksta. Mano nuomonė taip pat labai svarbu, kad Europos parlamentas atšiai stebėtų, kaip yra įgyvendinamas e, migrantų perkelimo susitarimas. Taip pat, e, kiek valstybės narės siunčia savo ekspertų į ASA ir Frontex. Jos labai daug žada, bet labai nedaug ką padaro. Reikia labai atidžiai tai stebėti. Vėlgi tai yra sritis, kurioje valstybės narės gali skūstis, kad ES e, nepakankamai siūlo ar siūlo tai, kas jiems neprimtina, bet iš tiesų pačios valstybės narės nieko nedaro, netgi netenkina tų pažadų, kuriuos jau yra prisijėmusios. Ačiū. Ačiū, Ska. O dabar suteiksiu žodį nariams ir paskui vėl grįšim prie komisijos. Į vairius aspektus komisija galės sureaguoti. Uh, yeah. Ahead, okay, you, komisija vis tik nori pirmiausia pasisakyti. Ačiū, kojonė pirmininkė, aš parenkiau prezentaciją, kuri užims keletą minučių. Pavadysiu ją sutrumpinti, nes jau e, daug kas buvo aptarta mano kolegų ir ponė Keller kalbėdama apie tai minėjo. Visų pirma, dėkojame jūsų komitetų už galimybę pristatyti penktąją ataskaitą. Kaip komitetas žino, e, ataskaitoje yra kalbama apie tai, kaip įgyvendinami migrantų perkelimo sprendimai priimti gruodžio mėnesį. E, kalbame apie asmenis, kuriams reikia tarptautinės apsaugos ir jie turi būti perkeliami iš Graikijos ir Italijos. Taip pat kalbame, kiek ES tenkina savo įsipareigojimus daugiau negu, 20 tūkstančių, negu 120 tūkstančių žmonių perkelti uh, nuo praėjusios vasaros per dviejus metus. Taip pat ataskaitoje yra kalbama apie asmenis, e, kurie turi būti perkeliami iš Turkijos į ES valstybės narės. Susitarimas e, toks yra numatytas Turkijos ir ES dėrybose, kurios įvyko šių metų kovo mėnesį. Labai trumpai perinu prie ataskaitos išvadų, nepristatysiu visų skaičių, bet e, išvadose yra pasakyta, kad e, perkelimo tempas didėja. Tai yra gera žinia. Ir e, padidėjo tas tempas lyginant su paskutinė ataskaitinė, e, paskutinė ataskaita. Nuo Liepos vidurio matome perkelimų skaičiai padidėjo. Tačiau akivaizdu, kad mes toli gražu dar nepasiekėme skaičių, kurie yra e, reikalingi, kad e, iš tiesų būtų įgyvendinami įsipareigojimai per dviejus metus perkelti 160 tūkstančių žmonių. Tai reiškia, kad iki 2017 metų rugsėjo mėnesio tie žmonės turėtų būti įkurdinti e, visose valstybėse narise. Liko mažiau negu metai. Labai trumpai, ką dar reikia padaryti? Pone Keller teikia klausimų apie tai. Akivaizdu, ir tai yra pagrindinė išvada ne tik penktojo ataskaitoje, bet ir ankstesnėse ataskaitose valstybės narės turi priimti daugiau prašančiųjų įsikurtose valstybėse. Šiuo metu e, priimamų žmonių skaičiai toli gražu netitinka, kol kas priimti tik tai 10 tūkstančių maždaug e, migrantų, tai toli gražu net neprieartėja prie e, pageidavimų skaičių, taigi tai yra svarbiausias dalykas. Kitas dalykas, šiek tiek pažangos yra padaryta sutvarkant patį perkelimo procesą ir ataskaitoje apie tai labai daug yra kalbama. Reikia, kad tas procesas būtų efektyvesnis. Graikija pati suefektyvino tą procesą, tačiau Italijoje darbas dar tik vyksta ir kol kas e, darbo srautai nėra paskirstyti pakankamai efektyviai. Graikijos ir Italijos administracija turi geriau bendradarbiauti, Italijoje iškilo ypatinga problema dėl to, kaip vykdomi saugumo patikrinimai Ir taip pat vyksta diskusijos apie tai, kaip padėtis galėtų būti pagerinta. Lygiai taip pat reikia, kad būtų valstybėms narėms, valstybės narės greičiau reaguotų į perkelimo prašymus, kuriuos gauna iš Graikijos ir Italijos. Valstybės narės negalėtų vadovautis kitokiais argumentais, negu kad yra numatyta sprendimuose dėl perkelimo. Uh, Turiu galvoje argumentus, kuriuos jos pasitelkia atsisakydamos priimti prašančiosius tarptautinės apsaugos. Lygiai taip pat valstybės narės negalėtų atsisakyti be pagrindo. Dabar toks reiškinys egzistuoja ir apie tai ataskaitura kalbama. Uh, priimti žmonės. Nelydimų nepilnamečių klausimas, pane Keller apie tai taip pat kalbėjo ir ankstesnėse posėdžiuose apie tai yra kalbėta. Uh, yra ypatinga problema ir ataskaitoje mes apie tai kalbame. Labai nedaug nelydimų nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų yra iš tiesų įkurdinti valstybėse narėse. Ir mes labai skatiname valstybės narės tą problemą spręsti, nes tokiems asmenims pagalbos reikia e, netidėliotinai ir mes skatiname valstybės narės kuo greičiau pasistengti, kad e, tokie žmonės susilauktų pagalbos. Ir paskutinis klausimas dėl ekspertų e, siuntimo. E, tai yra amžina problema. Per vasarą šiek tiek pagerėjo padėtis, tačiau agentūros dar toli gražu neturi pakankamai specialistų. Kalbant apie Italijos ir Graikijos specifika. Tos valstybės yra priima naudos gavėjos tam tikrą prasme, gauna paramą, bet ką jis turėtų galėtų padaryti dar. Iš ankstinė sąlyga, kad būtų galima pasinaudoti migrantų perkelimo sistema, buvo veiksmų plano sukūrimas tose šalyse. E, tos valstybės tą padarė, pažangos yra padaryta. Graikija iš tiesų susiduria su nepaprastu migrantų spaudimu, ypač po praėjusios vasaros. Ir e, tas migrantų srautas um, didėjo ir mažėjo per metus, bet matome, kad e, svarbiausia turime e, pagerinti prašymų prieglopšį nagrinėjimo sistemą, kokybės ir kiekybės balansas yra būtinas. Italijoje yra kuriami papildomi migrantų antplūdžio valdymo centrai, dabartinių centrų gebėjimai turi būti gerinami. Be to, ypatingų problemų e, Graikijoje kyla dėl to, kad e, e, ten didžioji dalis perkeltinų asmenų yra iš Sirijos, o tuo tarpu Italijoje yra skirtingų valstybių piliečių ir Italijoje iškyla ypatingai, pažiūrėjau, vertėjų poreikiai, dėl to procesas vėluoja. Dar porą trumpų pastebėjimų apie perkelimą perkelimą iš Turkijos. Čia pažangos yra padaryta žymiai daugiau negu e, perkeliant iš Graikijos ir Italijos. Kai buvo rengiama ataskaita, e, daugiau negu 8 tūkstančiai žmonių iš 22 500 buvo perkelti iš Turkijos iki ES valstybės, Liepos mėnesį 802 žmonės buvo perkelti iš Turkijos pagal pirmąją schemą. Dabar tas skaičius padidėjo, jis viršė daugiau negu 1000, galiu pateikti maždaug 1219 skaičių, tai yra paskutinė mano turima informacija. Kai žinau, tiek žmonių yra perkelta iš Turkijos į ES valstybės narės. Kitą savaitę mes pristatysime Europos komisijos pasiūlymą dėl ES perkelimo e, sistemos įgyvenimą. Ir dar šis tas e, dėl migrantų perkelimų komisijos tikslas išlieka ir mes nuolat spaudžiame valstybės narės e, šešis tūkstančius per mėnesį žmonių įkurdinti skirtingose valstybėse narėse. Tokiu tempu mes turime dirbti, kad patenkintumėm savo įsipareigojimus. Ir visos interesuotos pusės turi susijimti, ne tik valstybės narės, bet ir agentūros ir pati komisija. Ačiū. ačiū. Um, Labai ačiū. Joe Biden, Huzi. Dankeschön. Dankeschön. Dėkoju. Visai ne. Turėjau progą lankytis Graikijoje netaip seniai. Mačiau stovyklas su pabėgėliu ir situacija siaubinga skaičiai iš tikrųjų iškerta iš ko. Turime oficialius skaičius, kurie yra žinomi, bet aš abejoju tų skaičių tikrumu. Stovykloje, kurią aš mačiau, buvo 3400 žmonių oficialiai. Ir aš paklausiau stovyklos vadovo, kiek valgio porcijų buvo pateikiama, jisai minėjo 1400 tad e, šiaip rezultatai tikrai ne, nesutampa skaičiai nėra iš tikrųjų patvirtinti, neaišku, nes kasdien atvyksta šimtai žmonių. Situacija yra tikrai sudėtinga tiems žmonėms, į katastrofišką stovyklose. Šalyje situacija labai sudėtinga. O stovyklose yra ir kūdikių, karštis baisus, iš tikrųjų situacija dramatiška, nes stovyklos, kaip sakiau, yra ir kūdikių, ir neįgalių asmenų, asmenų negalinčių vaikščioti. Ir dažniausiai tie žmonės neturi nieko. yra mažumų, su kuriai, mažumų tam tikrų etninių, su kuriomis blogai elgiamasi ir tą blogą elgesį praktikuoja kitos kai kurios grupės. Manau, kad e, perkelimo procesas turi prasidėti kuo greičiau. Yra tokių šalių, kurios yra pasirengusius tuos žmonės priimti. Buvo paminėtas, pavyzdžiui, Portugalijos pavyzdys. Taigi šalis yra pasirengusius tų žmonės priimti, tačiau sistema mėnesių mėnesius neveikia, kad ir kaip be būtų gaila. Iš tikrųjų, procesą svarbu išjudinti iš mirties taško. Buvo daug nesusipratimų, daug problemų, dėl kurių ta procedūra nebuvo reikiamai įdėkta. Tačiau, kai pasižiūriu, kaip stovyklose gyvena tie žmonės ir jeigu tie žmonės nebūtų perkelti Graikijai, tai reikštų tikrą katastrofą. Mes juk šito nenorim, mes norim, kad katastrofos būtų išvengta. Tad procesas perkelimo turi prasidėti kuo greičiau, tai yra vienas svarbiausių iš mūsų prioritetų. Ačiū, Džiau. Mes turime baigti darbą 12.30, o dar turime ilgą kalbėtojų sąrašą. Deja, turim laikytis mūsų darbų grafiko. Kolegos, suteiksiu žodį kiekvienam po vieną minutę pasisakyti. Be abejo, diskusija dėl perkelimo yra ilga. Tad, kolegos, norėčiau kalbėti, suprantu, yra daug, bet neviršinkit minutės pasisakymo laiko. Ana Gomeš, prašau. Norėčiau patvirtinti tai, ką sakė kolega Joseph. Mano šalis žino, kokia yra jos pabėgėlių perkelimo kvota. 1600 e, ir dar kažkiek žmonių. Ministras sakė, jis galės priimti 10 tūkstančių. Bet atvyko kol kas 700 į Portugaliją. Džozefas ir aš e, abu dirbome prie tokių atvejų, prie Hazidų atvejų iš Graikijos. Tie hasitai galėtų atvykti, Portugalijos vyriausybė sakė, galinti paimti juos visus, tačiau niekas nei nepajudėjo. Ir tie žmonės gyvena toje siaubingoje situacijoje Graikijoje. Nesuprantu, kodėl niekas nevyksta. Netgi tiek daug biurokratijos, ar kaip tik per mažą žmonių Graikijoje. Registracija, postregistracija, kažkokios keistos procedūros, kam jų tiek reikia. Aš suprantu, kad yra taip pat ir kitos biurokratijos, kai tenka suderinti, kas kaip, kaip vyksta. Mano šalyje taip pat jų biurokratinės procedūros turėtų būti atliktos. Norėčiau pasakyti dar štai, kad Liepą lankėmės kalė. Kalė aš kalbėjausi su žmonėmis. Jie buvo ką tik atvykę E, jie du mėnesius praleido Italijoje, kol atvyko į kalė. E, šimtas tūkstančių etiopiečių gyvena kalė dabar, pabėgėliai. Ši situacija yra siaubinga. Jeigu aš būčiau ponas Avromopolus ar kitas kas nors Europos komisijoje, aš tai būtų pirmasis mano darbas, kurį atlikčiau. Būtina, kad veiktų tai, kas iki šiol neveikia. Ir Be abejo, būtina pakeisti situaciją šioje srityje, nes mums tai yra tikra gėda, tai kelia pavojų mūsų saugumui, nekalbant jau apie teisės valstybės principus ir mūsų moralę galiausiai. Pirmininkas, vyks diskusija šiuo klausimu kitą savaitę, turėsime dar progą kalbėti, kolegos. Fernando, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Per minutę be abejo neišeina suformuoluoti situacijos, e, rezumuoti situacijos šituo klausimu. Šio paketo, prieglupščio paketo reforma turi vykti dėl perkelimo, ten taip pat turi būti kalbama žmonių, tačiau kiekvienas turi atlikti jam tenkančias pareigas. Galima sakyti, kad vėluoja ir valstybės narės, e, pavyzdžiui, Ispanijos e, vyriausybė, kur uh, EPP e dešinė yra valdžioje, buvo nesilaikyta nustatytų kvotų. Ta kritikavo ir spauda, ir kiti viešieji formai. Mes turime savo elektoratui, savo viešai nuomoniai parodyti, kad mes laikomės įsipareigojimų, kad stengiamės, kad teisingumo, laisvės ir saugumo artvė veiktų. Uh, bet turime priminti, jog privalu laikytis ir to, ką ir nusprendusi Europos komisija. Europos komisija turi atlikti sutarčių sergėtojos darbą ir veikti tada, kai nenori veikti nacionalinės vyriausybės ir kai nenori įgyveninti skaičiais numatytų įsipareigojimų. Vengrijoje, pavyzdžiui, buvo paskelbtas referendumas konservatorių vyriausybė tą padarė. Ir tas referendumas, e, jo rezultatai prieštarauja numatytiems principams Europos Sąjungoje. Ir Lisabonų sutarties principus yra didžiulė problema. Ago, Ką tik prieš porą savaičių, kai komisijos narys e, pasiuntė Twitterio e, žinutę, kad iš Turkijos, tūkst, kad e, iš Turkijos 1200 asmenų buvo perkelta. Tai yra gėdinga, nes mums pavyko tik tūkstantį žmonių pavyko perkelti. Pažiūrėkite, kiek atvyko iš, į, į Graikijos salas pastarosiomis dienomis. Mes nesilaikome savo susitarimo, jie nesilaiko ir mes turime gėdytis to. Dėl paskutinės pažangos ataskaitos balandžio 28 dieną komisija pasakė, kad jau bus įdėktos standartinės procedūros, kad būtų galima perkelti žmonės iš Turkijos. Ir žinau, čia paklausiu komisijos atstovų, ar galite pasakyti, kokios tos standartinės procedūros. E, aš jau klausiau to ir man buvo atsakyta, kad tai nėra informacija, kuri gali būti atskleista Europos parlamentui, bet mes turime gauti informaciją apie tas standartinės procedūras. Dabar matome, kad jos tikrai neveikia ir norėčiau konkretaus atsakymo iš komisijos. E, tikrai šiandieną negalėsime išklausyti to atsakymo pilno komisijos, kadangi tą savaitę vyks diskusija šiuo klausimu. 8 rugsėjo turėsime daug laiko. Pone Veržėt, Pabandysiu telegrafiškai trumpai. E, gal tai leis komisijai pateikti mums tuos atsakymus, e, kurių mums reikia. Nes kol kas tie atsakymai nėra patenkinami visi. Pritariu kolegoms, e, kalbėjusiems iki manęs tenka konstatuoti, kad niekas neveikia, kad valstybės narės blokuoja sprendimus, jų neįgyvendina ir vienintelis klausimas, kuris kyla šiandien, ką daro Europos komisija, kad priverstų laikytis įsipareigojimų, dėl kurių buvo nuspręsta. Problemų yra? Taip, taip. E, svarbi problema, kur iškėlė Skakeler, yra finansavimas. Kaip kontroliuoti finansavimą E, kalė problema buvo paminėta. Prefektė tenykštė sakė, kad ES nepadėjo pakankamai kalė ir nepadeda pakankamai, kad būtų galima spręsti susidariusią situaciją. Tai juk ne valstybės, valstybės narės turi paskirti lėšas, ne ES turi šiuo atveju padėti. Man atrodo, mes turime susitelkti prie šitų uh, klausimų, prie nepilnamečių problemų sprendimų ir vėlgi norėčiau dar šį bei tą pridurti. Turime susitelkti prie prieglopšių teisės tinkamo gyvendinimo ne tik perkeltiems asmenims, e, nors aišku, tos problemos mastas yra didžiulis. Aš galėčiau čia paminėti dešimčių tūkstančių sudaniečių pavyzdžius, kai kas iš jų šimtai buvo E, išsiųsti iš Italijos tiesiai atgal į Sudaną. Ir aš manau, kad tai yra didžiulė problema. Manau, kad e, tai yra diskusija, kuri turi įvykti. Turime išsiaiškinti, kas įvyko e, Egėjo jūroje, kai, kai spauda štai praneša, kad Frontex agentūra naudojasi ginklais, kad neatplauktų tiesiog pabėgėliai. Mums reikėtų paaiškinimų šią temą. Ačiū. Kolega Marijas, prašau. Ačiū. Dėkuoju. Šis klausimas yra labai sudėtingas ir norėčiau, kad būtų pateiktis paminėti skaičių. 66 400 žmonių turėjo būti perkelti iš Graikijos, 300-386 perkelti. Ankstesnėje Liepos mėnesio ataskaitose buvo paminėti 2218. Kitaip tariant, per pusantro mėnesio 1500 žmonių buvo perkelti kitas šalis. Iš Turkijos per vieną dieną 400 maždaug žmonių atvyksta į Graikiją ir tokia situacija nebegali teisės. Kodėl neveikia procedūros? Kodėl Portugalija yra ta šalis, kuri prašo, kad būtų e, perkeliama uh, ją e, ja, ir ponas Avromopolis e, pažadėjo įsigilinti į e, Portugalijos atveju, bet kitos šalys neprisijima savo prievalio iš Vokietijos turi išvykti 27, tu, tiksliau 27 400. Tai 2740 turi atvykti, bet tik tai keturi kol kas atvyko. 1674 e, buvo minėti Portugalija, bet 18 tūkstančių iš tikrųjų yra tas skaičius, apie ką reikia kalbėti neteisingai išspausintas, išspausinta informacija. Ponas Marijas paminėjo skaičius, aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Jūs visi puikiai žinote, kad e, Graikija susiduria su baisiomis problemus dėl savo geografinės padėties. E, perkelimas į es, nei es viduje neveikia. Tie skaičiai, kurie pateikti, rodo, kad problema neįspręsta ir problema uh, gilėja kasdien. Tai aktualu visai ES, ne tik Graikijai. Daug kas savo, kad nustebo pamatę skaičius tų žmonių, kurie atvyksta ES. Kodėl prevencinių veiksmų niekas nesima, bet tai ne atsakas taip pat. Kolega lankėsi Graikijoje, kalbėjo apie padėti visoje eilėje migrantų antplūdžio valdymo centrų Reikia pasakyti, kad yra kur kas daugiau pabėgėlių ir migrantų, e, kurie yra atvykę daug skaičių pateikta, bet mes neturime pakankamai įrangos, neturime patalpų. Bet žmonės tikrai yra pamaitinti. Informacija buvo neteisinga pateikta. Aš noriu pasakyti, kad niekas nekaltina uh, mūsų tuo e, dėl, pavyzdžiui, teikiamo maisto. Niekas neapskundė mūsų. Ir įsivaizduokite, kad tai yra šalis, kuriai taikoma fiskalinio koregavimo programa mano šalyje. Daugybė žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos ir aš norėjau paminėti tai, kad jūs suvoktumėte, kokia yra bendra padėtis. Taip, kolega e, kalbėjo apie tai, kad nepakankamai skiriama e, maisto, bet NVO padengia tą deficitą, kurios reikia. Ačiū. E, ačiū Jums už e, kantrybę ir atsiprašau, kad suspaudžiau, sutrumpinau kalbėjimo laiką. Kitą savaitę bus galima apie tai pakalbėti ir mes papildomai numatysime laiko abiems pranešėms pakankamai pasisakyti ir išklausyti komisijos atsakymą. Dėkoju pranešiai už kantrybę ir komisijai ir nes galbūt norėtume išklausyti komisiją, tačiau neturime pakankamai tam laiko. Ačiū Jums uždėmesi. Dabar kolegos vyks koordinatorių posėdis. O kita dalis prasidės 15 val. Jeigu jūs nepriklausote koordinatoriams, tai prašom dabar išeiti iš salės.